Okay, ladies and gentlemen. Pona ir ponios, labas rytas, pradėsime. Mūsų darbo atvarkėje yra pirmasis klausimas, pirmininko pranešimai Ir noriu Jums dabar papasakoti apie koordinatorių posėdį tiek Liepą vykusi, tiek vakar. Du posėdžius tiksliau. Taigi pirmiausia, apie koordinatorių posėdį Liepos mėnesį. Buvo paskirstyta keletas pranešimų mums rengti E, pirmasis dėl e, laivų atvykstančių į uostus. E, Pranešimą šiuo klausimu rengs Alde. Pasiūlymas dėl direktyvos aviacijos saugos rytyje. Socialistų frakcija, atsiprašau, pavadimas šiek tiek dabar ilgesnis yra, man sunku dar priprasti prie to ilgo pavadinimo, taigi socialistai rengs pasiūlymas tarybos e, ir valstybių narių susitarimas e, dėl transporto tarp ES ir JAV, taip pat Islandijos ir Norvegijos karalystės. Taigi sprendimas priimtas atsižvelgiant į mūsų ankstesnę praktiką. Ir e, Mes sutarėme, kas rengs pranešimą šiuo klausimu. Pirmininkas e, rengs ir mes nutarėme, kad kai kurie pranešimai bus paskirstyti pailiui, rotuojant ne visuomet pirmininkai rengs pranešimus, bet kartais ir vicepirmininkai. Komisijos komunikatas dėl Europos e, jūrininkistės politikos e, iki 18 metų. Pirmininkas taip pat renks šį pranešimą. E, kitas klausimas - baudos e, pažeidžiant socialinės apsaugos taisyklės kelių transporte. EPP frakcija renks pranešimą. Komunikatas dėl transporto ateities EPP Toliau nuomonės. Baltoji knyga dėl klimato kaitos. EPP, taip pat ir ES strategija dėl Baltijos jūros regiono, vėlgi EPP teks šis pranešimas rengti. Ši nuomonė, nes e, nuomonės yra susijusios su tuo, kad pagrindiniai komitetai rengia pranešimus. Taigi jas rengti paskirstyta atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai komitetai rengs pranešimus, bet kol kas dar nėra šimtų procentų aišku, ar taip ir bus. Taigi tiek dėl Liepos mėnesio posėdžio. Vakar taip pat susitikome ir mes e, koordinatoriai susitikom su Jonathan Šyle iš transporto generalinio direktorato, kalbėjome apie vakarų Balkanų sustarimą dėl transporto. Taip pat kalbėjome apie pranešėjų ir nuomonių referentų paskirimo. Kalbama buvo apie e, bendrijos gairės bendrijos transporto sistemai, peržiūrėta bus strategija, taip pat e, tą pranešimą rengs E, pirmininkas. Ir kitas dalykas yra Europos bendryje Brazilija susitarimas, pasiūlymas tarybos sprendimui pasirašyti susitarimą dėl tam tikrų paslaugų su Brazilija yra susijęs su e, vienu ankstesniu ir dar kitų pranešimu. Taip pat buvo kalbama apie kitą pranešimą, ECOL laikas veikti Kol kas nutarėme nesiimti nieko e, šiuo klausimu, bet paprašėme ponios Jensen įtraukti šį klausimą į e, savo e, pranešimą rengiamą dėl ITS. Kitas klausimas. Pranešimas dėl darbo laiko e, atlie, e, žmonių atliekančių, teikiančių mobilaus transporto e, paslaugas. Koordinatoriai mano, kad reikia parengti nuomonę šiuo klausimu, tačiau vėlgi tai priklausys nuo to, ar socialinių ir užimtumo reikalų komitetas rengs pranešimą. Jeigu taip, tai galbūt mes parengsime savo nuomonę tais klausimais, jeigu pagrindiniai komitetai rengs pranešimus. Koordinatoriai taip pat e, laikėsi nuomonės, kad kitokiu atveju nereikia imtis veiksmų. Dar vienas klausimas E, mūsų e, paskirimas į stoją tarybą. Mes turime tris kandidatus dviems postams. Tai yra ponas Kok iš EPP, ponė Tikau iš socialistų ir ponė Lichtenberger iš žaliųjų. Kaip sakiau, Vietos yra tik dvi, taigi reikės balsuoti dabar dėl to, kas bus mūsų tie du atstovai. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo konkrečiu klausimu dėl stoa prieš mums nusprendžiant galutinai? Ne? Taigi techniškai jūs turite du balsus. Aš pasirodo teisus. Taigi techniškai turite du balsus. Kas tie, kurie už poną Kok? Ar galite suskaičiuoti balsus? Ačiū, kas už ponę tikau. Kas už ponę Lichtenberger? Ačiū. O kas iš vis nebalsavo, ar yra tokių? Gerai. net nesakysiu, kiek kas balsų surinko, bet aišku, kad mūsų komitetui atstovaus ponas Kok ir ponė Tikau. Ačiū Jums už balsus. Koordinatoriai taip pat pasižiūrėjo delegacijų formavimą ir vizitus bei klausimus šiais metais. Koordinatorių paprašyta pateikti pasiūlymus dėl kitų metų vizitų iki rūpjūčio 18 dienos, taigi tikriausiai jūsų koordinatoriai paklaus, ką galvojate šiuo klausimu. Taip pat buvo sutarta e, elgtis taip kaip ankstesnės kadencijos ir jeigu vietų delegacijose neužima pagrindinės frakcijos, atiduoti vieną vietą per metus mažesnėms frakcijoms delegacijų vizitams. Taigi koordinatoriai sutarė, kad jeigu negalime užpildyti vietų, tai galime kitoms frakcijoms atiduoti tą vieną vietą vieną kartą per metus, pavyzdžiui. Koordinatoriai taip pat E, nutarė priimti kvietimą iš Junktinės karalystės ir aplankyti oro aviacijos avarijų tyrimo centrą Fambre. Ir 2009 metais veiksime 3 e, EPP atstovai, vienas, du socialistų, vienas Aldės ir dar viena vieta bus laisva. Dėl klausimų šiais ir kitais metais nerengsime jau šiais metais jokių klausimų, o koordinatoriai nutarė prašyti e, išorės ekspertų pagalbos, rengiant savo iniciatyvą pranešimus dėl transporto ateities. Ir kreipsimės ne į pramonės e, specialistus, bet akademikus, e, prašoma išplėtoti inovacinės koncepcijas atitinkamame dokumente ir mes surenksime pusdienį su akademikais, specialistais, specialią sesiją dėl transporto ateities. Koordinatoriai taip pat sutarė, kad dar be klausimų mes turėtume pagalvoti apie kitą galbūt dalyką. Tai yra kaip ateityje panaudoti e, tam tikrus, pasitelkti tam tikrus seminarus praktinius su specialistais, ne tik klausimus, kad būtų galima įsigilinti į konkrečias sritis. Koordinatoriai e, žino, kad reikėtų pateikti pasiūlymus dėl klausimų kitiems metams iki, rūpiuč, iki rugsėjo 18 dienos. E, atsiprašau, kad taip ilgai kalbu, tikiuosi, kad jūs dar neužmygote. Toliau komitologija. Tikriausiai prisimenate, kad bent jau tie nariai, kurie dirbote praeito kadencijoje, kad komitetas e, nusprendė dviems nariams leisti pasižiūrėti konkrečiai į komitologijos klausimus ir paprašė jų parengti tam tikrą informaciją komitetui. Koordinatoriai sutarė, šią sistemą įtvirtinti vėl bus du nariai paskirti, jie kitam koordinatorių posėdžiui pasakys, kas bus tie du nariai, kurie toliau žiūrėsi komitologijos klausimus. E, tarp savo dokumentų jūs gausite komitologijos tam tikrą e, laikraštėlį. Aš tikiuosi, kad jums bus įdomu pamatyti jį ir paskaityti. Ir tikiuosi, kad atskiri nariai galės sekti, kas vyksta pagal komitologijos procedūrą. Ir jeigu kas nors uh, norėtų man paaiškinti išsameu apie komitologiją, tai aš būsiu dėkingas, jeigu tą padarytų. Taigi tiek dėl tos komitologijos. Mes taip pat iš ponios Lichtenberger esame gavę pasiūlymą komitete aptarti problemas, kai neleidžiama žmogui. E, skristi lėktuvu dėl e, atšaukimo skrydžių, atidėjimų ir panašių dalykų. Tai galbūt tai aptarsime kažkuriame iš savo būsimų posėdžių. O 5-6 spalio kitose savo posėdžiuose pakviesime EMSOS e, jūrų saugos agentūros e, vykdomai direktorių, kuris su mumis pakalbės taip pat e, vykdomai direktorių iš geležinkelių agentūros. Tai reiškia, kad aviacija geležin... E, kad pas mus lankysis aviacijos e, jūrų ir geležinkelių agentūrų vadovai papasakos, ką veikia tos agentūros ir nariai, ypač naujieji, galės geriau suprasti, ką jos daro, taip pat turėsime galimybę uh, pateikti klausimus, sureaguoti į jų darbą. Taigi tiek, kolegos. Ar kas nors turėtų klausimų dėl pirmininko pranešimų? Pone Ajala Sender. Solamente recordarle que en la primera reunión. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau Jums priminti, kad per pirmąjį mūsų komiteto pasėdį, posėdį aš paprašiau, nežinau, koks, aišku, buvo priimtas koordinatorių sprendimas, žodžiu, aš prašiau, kad būtų pakviestas e, veiklos prieš piratavimą agentūros direktorius, kadangi Europos e, vandenyse matėme daug labai reikšmingų incidentų su piratais, taigi aš norėčiau paklausti, ar buvo nuspręsta pakviesti tą asmenį mūsų komiteto posėdį. Pirmininkas, žinau, kad buvo primtas toks, toks sprendimas ir mes bandėme susisiekti su ta institucija ir aišku nebuvo lengva susitarti su direktoriumi dėl konkrečių datų. Aš nepamiršau to prašymo ir aš ketinu kovos su piratavimu e, štabo e, atstovus pakviesti į mūsų komiteto posėdį pasikalbėti su jais. Ar būtų dar pastabų, jeigu ne, tuomet manau, kad pritarėte pirmininko pranešimams, skelbimams, neturite jokių prieštaravimų. Puiku, dėkoju. Jau pranešėjus irgi paskyrėme, atitinkamiems pranešimams renkti. Start the vote, yeah, yeah, yeah. No, no, that's what. Okay, can we now go on to the... Puiku. Pereikime prie devintųjų metų biudžeto. Balsuosime dėl devintųjų metų biudžeto. Let me just get my card in, Dirk. Yeah. <laughs> Mrs. Tikas forgotten her card, so we'll just add her in. Okay. Hope you've got your cards. Ar visi gavote balsavimo, visi turite balsavimo korteles? Jeigu ne, nesate atsinešę, tuomet turėsite mums žodžiu pasakyti, kaip balsuojate. Taigi balsuojame dėl trečiojo skirsnio Pranešėjas yra ponas Količiakas, yra šeštas, ketvirtas, trečias, aštuntas pakeitimai. Nagi, pirmiausia, pabandykime, ar veikia balsavimo aparatai. Pažiūrėkite, pasitikslinkite, ar jau pirštai paruošti spausti mygtukus. Taigi pradame balsuoti, prašau, bandomasis balsavimas. Spauskite kokį nors mygtuką. Everybody voted. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Too, too many... Iš EPP frakcijos dviem asmenimis yra per daug. Na, jiems kažkaip sunku senų įpročių atsikratyti. Na, tikėjomės, kad viskas pasikeis šioje kadencijoje. Bet panašu, kad ne. Puiku. Balsavimas baigtas. Taigi, ar dabar jau visi esate pasirengę balsuoti? Tik tai reikia dar du iš EPP pašalinti balsus. Taigi, 6438 pakeitimas, kurį siūlo ponė Tikau, kas už? Kelkite rankas kas prieš, susilaikę, primta. 6400 Kramer Zylė pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Dėl sumų balsuosime konkrečių. Mačia? Pone pirmininkė, žinau, kad šiek tiek pavėlavau į posėdį. Tačiau turiu vis tiek jums dar užduoti vieną klausimą. Ar nebūtų galima siūlyti antro balsavimo dėl atskirų dalių, turint omenyje pastabas, ir po to tuos pavyzdžius išimti iš to balsavimo dėl atskirų dalių. Tiesiog išimti pavyzdžius ir balsuoti dėl jų atskirai. Dėl kelionių traukiniais ir galbūt tuo met susitarsime bendrai dėl tų pastabų, nes kiek aš įsivaizduoju, tai čia e, problemos kyla būtent dėl tų konkrečių pavyzdžių, dėl jų nėra sutariama. Na, žinau, kad šiek tiek vėluoju mm, su tokiu siūlymu, bet, na, pakeitimus gavome gan vėlai. Pirmininkas, jeigu nieks neprieštarauja, mačin, aš e, neprieštarauju irgi, mielai pritariu tavo siūlymui. Ar būtų prieštaraujančių Maiklas, matau. Ponas Krameris. Na, problema yra ta, kad tie du elementai yra tarpusavėje susiję. Ir dėl to mes norime juos na, įvardinti, pateikti konkretesnius pavyzdžius. Dėl to jau esame anksčiau susitarę. Čia pagrindinė problema, kaip yra teigiama, kad uh, negalime finansuoti tų elementų pagal šią programą. Čia pagrindinė problema kyla. Kurz, eins, es geht ja hier um Tourismus. Uh, um klar zu sein, das ist ja auch die... Na, kalba eina apie turizmą. Vakar apie tai kalbėjome, kai kalbėjome apie mm, transportą ir turizmą. Iš principo, iš principo čia yra mm, situacija susijusi su turizmu. Uh, Aš nežinau, ar tą bendrąjį terminą galima čia vartoti. Aprimtina. Visiems. Puiku, tada taip ir padarome. 6, 4, 0, 0, pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, Prašau. Čia vėlgi norėčiau, kad būtų balsuojama dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, na, pastabose, aš manau, kad pirmiausia turime dal, balsuoti dėl žodžių geležinė uždanga, o po to dėl kitų, e, kitos likusios teksto dalies, bet tų žodžių geležinės, geležinė uždanga. Pone Ajala. Aš savo pakeitime, iš mano pakeitimo ponas e, e, Kramer nori euro vėl, vėlo išimti ir balsuoti tik dėl geležinės uždangos. Tačiau jeigu balsuotumėte prieš Kramerio pakeitimą, tada lieka tik tai euro vėlo pavyzdys, e, kalbant apie dviračių takus. Pakeitimas ispaniškai, ispaniškasis pakeitimo variantas, pat, įtraukiant pono Kramerio pakeitimą, e, tuomet būtų išimtas Eurovelo pavyzdys, dviračių tako pavyzdys ir paliktas tik tai geležinės uždangos pavyzdys. Taigi, jeigu balsuosime prieš pono Kramerio pakeitimą, grįšime prie dviračių takų, pateikdami Eurovelo pavyzdį. Ar aš teisingai supratau? Na, neblogai, sako man kaip naujam pirmininkui, e, tokia, toks gan sudėtingas balsavimas pasitaikė pirmam kartui. Reikia pasitiksinti, sako pirmininkas. Right, Michael, do you agree to Mr. Groshi? Ar pritarėte pono Graušį siūlymui? Jeigu pritarėte, tuomet galime balsuoti dėl dviejų atskirų dalių, jeigu nepritarėte, dėl tų dalių atskirai balsuoti negalime. Maiklai. Aš manau, kad ponia Ajela Sender neteisingai mane suprato. Eurovelo dviračių takai, na, tai yra bendra, ben, bendras terminas. Ir geležinės uždangos kelias yra tik tai tos sistemos dalis. Nesuprantu, kodėl ji e, pasisako prieš geležinės uždangos panaikinimą 21 amžiuje. Taigi, ponia Kramerį, jūs pritarėte tam, kad būtų balsuojama dėl atskirų dalių. Puiku, tuomet taip ir padarysime. Taigi, dabar balsuojame dėl pirmosios pastabų dalies. Gal galėtumėte perskaityti tą pirmąją dalį? nes tikrai sunku dabar susigaudyti, kur, dėl ko mes balsuojame. Gal norite į mano vietą atsisėsti, sako pirmininkas. Ne, aš nenoriu, aš tiesiog noriu, kad jūs, kaip pirmininkas, stengtumėtės kuo sklandžiau pravesti balsavimus. Aš tikrai labai stengiuosi, sako pirmininkas. Ponas Groš. Pone pirmininkė. Galbūt būtų lengviau kolegoms paprasčiau, jeigu vietoj žodžių geležinė geležinės uždangos kelias. Dėl tos formuluotės balsuotumėme atskirai, o po to dėl pastabų išskyrus tuos žodžius. Tai būtų jau antras mūsų balsavimas. Tik tai dėl šios straipsnio, sako kalbėtojas, čia kyla tiek daug problemų, kiti bus paprastesni. Pirmininkas. pono Grošo pasiūlymas yra toks, kad pirmiausia mes balsuojame dėl žodžių geležinės uždangos keliu. Ar pritarėte? Taigi, kas už tai, kad būtų paminėtas pavyzdys geležinės uždangos keliu? Kas prieš? Susilaikę. Puiku. Dabar dėl kitos likusios teksto dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar jau norėjau pasiūlyti kavos pertrauką, bet matyt gal dar per anksti, sako pirmininkas. 6439 pakeitimo projektas, ponios Tikau, kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. 6401 pranešėjo pasiūlytas pakeitimas ir 6440 ponios Sender. Kas už? Jie yra vienodi. Dėl jų balsuojame kartu. Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. Taigi tikrinsime elektroniniu būdu su balsavimo kortelėmis. Ar jau visi balsavote? Visi paspaudėte mygtukus? Puiku, balsavimas baigtas. Dvidešimt trys už, penkiolika prieš, vienas susilaikė, priimta. Dabar balsuome dėl kito pakeitimo. 6402 pakeitimo, pranešėjo pakeitimas dėl satelitinės navigacijos. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 6405 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 6407 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar žodinis pakeitimas, kurį siūlo ponia Ajala Sender. Ne, ne dabar. Atsiprašau, sako pirmininkas, tai yra pranešėjo žodinis pakeitimas. Pone Kolyčiak, prašau. Ačiū. Vakar, kai kalbėjo komisijos atstovai, ponas Filipė e, paminėjo vieną dalyką. Būtent kalbant apie agentūras, mes e, skiriame papildomą finansavimą. Dėl to turime pasirūpinti, kad būtų įsteigtos atitinkamos pareigybės tose agentūrose. Ir pažvelgus dabar į balsavimo sąrašo priedą, matome, kad kalba eina apie atitinkamas pareigybės numatytas agentūroms. Skirdami papildomą finansavimą agentūroms, pavyzdžiui, civilinės aviacijos agentūrai, paprastai tas papildomas finansavimas turi būti susijęjomas su atitinkamomis pareigybėmis, darbais. Ir turime pasirūpinti, kad tų pareigybių skaičius išauktų. Podas, ponas Bredbornas pasisakė prieš tokį siūlymą, norėčiau Jums apie tai priminti. Na, o komisijos atstovas teigia, kad darbų skaičius yra ribotas ir jeigu mes skiriame papildomą finansavimą, o pavyzdžiui vakar civilinės aviacijos. E, praeitais metais civilinės aviacijos agentūros e, kompetencijos rytis buvo išplėstos. Taigi reikia skirti ne tik papildomą finansavimą, bet ir sukurti naujas darbo vietas. Ir būtent apie tai ir kalbama mano žodinėme pakeitime. Na, o priedė E, konkrečiai yra įvardytos tos pareigybės. Jeigu jūs norite, aš galiu jas e, perskaityti, tačiau jos pateiktos lentelėje. Taigi tiesiog tam, kad viskas būtų teisingai e, atlikta, noriu priminti, kad ponas Bredburnas pasisakė prieš tai, kad būtų numatyta agentūrose papildomos pareigybės, tačiau komis, komisijos paaiškinimas buvo štai koks. Jeigu skiriate papildomą finansavimą, reikalinga numatyti tuos papildomus darbus ir kas juos atliks. Taigi tai yra mano žodinis pakeitimas, kuris būtent apie tai ir kalba. Ačiū, ponia Količiakai. Na mes. Kai, kai balsuosime dėl kitų agentūrų, mes. Uh, dėl to balsuosime dar papildomai. Taigi tai yra žodinis pakeitimas, kuris yra pasiūlytas pranešėjo, kurį visi esate gavę. Kas už tą žodinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Šeši, keturi, keturi, vienas. Pranešėjo, kas už, kas prieš. Susilaikę. Primta. 6446. Ne, dar yra žodinis pakeitimas, sako pirmininkas. Vėlgi žodinis pakeitimas. kurį siūlo. Taip, dėl jo turime balsuoti. Pirmiausia, šį pakeitimą siūlo ponas Krameris. Atsiprašau, dėl pono Količiako dar turime balsuoti. Kas už, kas prieš, susilauk, susilaikę priimta. 6446 ponas Tikau. Ponios Tikau, dar ponas Krameris nori kažką pasakyti. Čia teigiama, kad jeigu 6446 ir 6441 yra atmesti, tai būtų kaip ir pakeitimai dėl priedo. Tai tuomet mes norėtume, kad būtų balsuojama ir dėl mūsų pakeitimo. Yeah, no, I... Tai galėtų būti papildomas balsavimas. 6446 tikau pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 6412 pranešėjo kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. 6414 pono Kramerio, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 6416 ponios Vortman Kol pakeitimas mane informavo, kad buvo atsisakyta minėti sumas, taigi tik dėl pastabų balsuome, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 6417 Jensen Grisbeck pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę, reikia tikrinti. Balsuosime elektroniniu būdu, kortelėmis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Iš EPP frakcijos vienu parlamentarų yra per daug. Pone Groš, pasirūpinkite, kad nebūtų balsuojama per daug iš EPP frakcijos. Balsavimas baigtas. 38 balsavo, 20 už, 17 prieš vieną susilaikė. Primta. 6415 pakeitimas. Jis atkrenta automatiškai, dėl jo nebalsuosime. Ir taip pat eilė kitų Dabar periname prie 6419 pakeitimo, pranešėjo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeši keturi du nulis pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Žodinis pakeitimas. Vėlgi ta pati procedūra, kas už žodinį pakeitimą, kas prieš, susilaikę, priimta. 6424 pono Kramerio pakeitimas. Čia balsuojame dėl dviejų atskirų dalių. Trijų atskirų dalių. Pirmoji dalis yra sumos konkrečios, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis yra pastabos, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Ir po to yra tos geležinės uždangos kelio išbraukimas. Toks, tokia tai yra trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeši keturi du du pranešėjo. Jis atkanta automatiškai. Jensen pakeitimas ir kitų taip pat. Taigi periname prie šeši keturi 4 6445 pranešėjo, kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 6426. 26. Pono Kramerio, kas atskiros dalys. Pirma dalis sumos, kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Dabar dėl pastabų, kas už kas prieš, susilaikę, primta. Šeši, keturi, penki, trys atkanta, šeši, keturi, penki, keturi pakeitimas. Pono Alvareso Ajala Sender pakeitimas kas už? Prieš, susilaikę, primta. 6455 Už, prieš, susilaikę, priimta. Šeši keturi du devyni. Pono Koch. Vėlgi balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmiausia, dėl sumų, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar dėl pastabų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, ta pati dauguma, priimta. 6456 atkrenta, 6432 ponios Jensen, kas už, kas prieš, susilaikę, Tikrinkime, tikriname balsavimo rezultatus dėl pakeitimo 6432, kurį parengė ponė Jensen. Prašau, balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. 39 nariai balsavo, 21 balsavo už, 18 prieš, niekas nesusilaikė. Priimta. 6433 pakeitimas, ponios Jensen pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikę, priimta. 6457 pakeitimas, kurį siūlo ponė Tikau. Balsuojame dėl kelių dalių, pirmiausia dėl sumų, po to dėl pastabų. Taigi pirmiausia balsuojame dėl sumų, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl pastabų, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 6458 ponios tikau pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 6434 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, at... priimta, sako pirmininkas, priimta. Žodinis pakeitimas, vėlgi ta pati procedūra, kas už žodinį pakeitimą, kas prieš, susilaikę priimta. 6460 pakeitimas, Alvarės Ajalė Sender pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę priimta. 6461 pakeitimas, vėlgi kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 6462, tie patys pakeitimo autoriai, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 6436, pono Kramer ir Zylės pakeitimai, balsuojame dėl kelių dalių, pirmiausia sumos, po to pastabos ir po to dėl geležinės uždangos kelio, dėl tų žodžių išbraukimo. Pirmiausia dėl sumų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar dėl pastabų, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Dabar tikriname balsavimą dėl antrosios dalies. Kortelėmis. Dėl pastabų. Pono Kramerio, pono Zylė pakeitimas. Ar visi jau prabalsavote? Balsavimas baigiamas. 40 balsavo, 18 balsavo už, 21 prieš, 1 susilaikė. Atmesta. Dabar nereikia balsuoti dėl keležinės uždangos, kadangi prieš tai jau atmetėme tą antrą pakeitimo dalį. Ponas Grioš dar kažką nori pasakyti. Taip, pirmininkė. Norėčiau pažymėti, tiesiog susigaudysiu savo dokumentuose, dar prieš tai sako kalbėtojas. Aš manau, kad 6449 pakeitimas, kur yra ta pati formuluotė. Mes ten nepritarėme pastaboms, dėl to ir nereikia balsuoti dėl geležinės uždangos. Aš manau, kad tas pats pasakytina ir šiuo atveju. Balsuojant dėl šio pakeitimo, dėl to norėčiau paprašyti atsižvelgti į tai, būtent jeigu balsuojama yra prieš pastabas, tuomet nereikia balsuoti ir dėl e, siūlymo įtraukti žodžius geležinės uždangos kelias. E, dėkoju, ponė Groš. Ponas Količiakas dar kažką nori pasakyti, prašau. Aš manau, kad mums visais tais keturiais atvejais reikia balsuoti ir dėl sumų, ir dėl pastabų. Taip teisingai sako pirmininkas. 6436 ponio Kramer ir pono Zylės pakeitimai. Čiagi balsuojame dėl atskirų dalių, pirmiausia dėl sumų ir po to dėl pastabų. Pirmiausia dėl sumų, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar dėl pastabų, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. 6437, ponios Jensen pakeitimas, kas už, kas prieš, tikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 6437 pakeitimo, prašau. Ar visi jau prabalsavote? Balsavimas baigtas. 40 balsavo, 24 už, 16 prieš. Priimta. Dabar pirmasis pakeitimas Alvarės Ajalas Zender. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antrasis pono Kramerio. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Trečiasis Alvarės Ajala Zender, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis, tie patys autoriai, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktasis, ponios Jensen, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta gautinis balsavimas. Balsuojame dėl viso teksto. Balsuojame elektroniniu būdu, tai yra vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 40 parlamentarų balsavo, 40 balsavo už, niekas prieš, niekas nesusilaikė. Taigi vienbalsiai patvirtiname pono Količiako pranešimą. Sveikinu, pone Količikai ir dėkoju sekretoriato darbuotojams už tai, kad padėjo pirmininkui pirmą kartą visai neblogai susitvarkyti su balsavimu. Dėkoju sekretoriato darbuotojams. Kitas darbo atvarkės punktas yra svečiai iš Švedijos, pirmininkančios valstybės atstovai. Taigi kelių minučių trumpa petraukėlė, kol e, atvyks svečiai iš pirmininkančios valstybės Švedijos. Ačiū. Colleagues, can we retake our seats, please? Kolegos, prašyčiau susėsti į vietas. Thank you. Ačiū. Kolegos, norėčiau pasveikinti į transporto ir turizmo komitetą atvykusius Švedijos komunikacijų ministrę ponę Osa Torsteson ir kartu jie vadovauja transporto ministrų tarybai bet mes kartu su koordinatoriais jau susitikom e, vakar vakare ponę e, Torsteson, e, pietavom, vakarieniavom kartu. Dėkui, kad dėkui už vaišingumą. O šiaip jūs esat pirmoji, pirmoji dabar Švedijos ministrė čia dalyvausianti mūsų komiteto posėdėje ir taip aš įsivaizduoju, kad ir kolegos uh, Kolegos tikrai norės pateikti Jums klausimų, tad negaiždamas e, suteiksiu Jums žodį. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji e, parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau Jums visiems e, palinkėti sėkmės dirbant čia E, komitete ir sveikinu išrinkus pirmiausia Europos parlamentą. Mūsų, kaip pirmininkaujančiosios valstybės, tikslas užbaigti šiaip jau tuos darbus, kurie e, yra numatyti transporto srityje. Aš trumpai pristatysiu pagrindinius transporto sektoriaus prioritetus per pirmininkavimo laikotarpį ir atsakysiu detaliau į jūsų klausimus. Aš žinau, kad jūs ką tik pradėjot dirbti ir esu tikra, kad tikrai šiandien, šiaip jau vyks pirmoji tokia vaisinga e, diskusija apie būtent tuos darbus, kuriuos teks nudirbti per mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Mes šiaip jau turėtume pirmiausia spręsti tas svarbiausias problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria visuomenė - tai ekonominė krizė ir klimato kaita. Tad ir į transporto politiką reikėtų žvelgti plačiau. Tai iš ties e, transportas yra labai svarbu, svarbi grandis ekolo, į ekologiją orientuotoje ekonomikoje transportas irgi svarbus svertas tam, kad būtų galima išlaikyti gerovę ir gerinti Europos konkurencingumą. Tad iš ties transporto politika ir efektyvi transporto politika vaidina svarbų vaidmenį. Jau nuo praėjusių metų Švedija kartu su Čekijos Respublika ir Prancūzija nustatė prioritetus per tą 18 metų programą. Ir čia tokie svarbiausi trys klausimai. Pirmiausia, e, tvarus ir konkurencingas transporto sektorius, e, toliau e, tarp kartų vantinamosios protingos, protingų transporto sistemų vystimas. Ir Švedijoje irgi tai yra prioritetai. Tad per ateinančius metus didžiausia viena problemų teksančių ES bus klimato kaita ir todėl Mm, Švedija irgi norėtų prisidėti prie to, kad būtų pasiektas plataus mastų sustarimas per Kopenhagos sustikimą gruodį. Mes turėtume taip kreipti ekonomiką ir vystimą, kad atitiktume Lisabonos strategijos tikslus ir kartu reikėtų užtikrinti transporto saugumą. Be to, tai transportas, kaip jau minėjau, labai svarbi grandis. E, užtikrinti Europos gerovę, kad nu, ir transporto sektorija kūriamos darbo vietos. Maničiau, kad e, transporto e, e, sektorius yra taip pat gali būti atsakas, klimat, atsakas klimato kaitos klausimams. Mums reikia vienos transporto sistemos, vieningos e, transporto sistemos ES, ne 27 atskirų ar 180 e, atskirų transporto sistemų, kadangi šiaip jau kiekviena šalis turi sa savitą sistemas kiekvienai transporto rūšiai reikėtų visų pirma numatyti tokių tinkamų logistinių sprendimų, kad transportą padarytume saugų. Ir čia pirmenybę teikiam trims klausimams. Pirmiausia, transporto politika po 2010-ųjų, efektyvi krovininio transporto, krovinių, krovinė transporto politika, vadinamųjų protingų transporto rūšių vystimas. Kalbant apie ateities transportą, tai ją diskusijoms e, irgi suteiksim didelį dėmesį. E, pastaraisiais praeisiais metais komisija pateikė žalėje knygą dėl e, transporto politikos po 2010 metų. Dabar laukiam naujo komisijos komunikato, kuriame bus įvertinta tvaraus politika. Tad mes tikimės ir norėtume, kad tiek parlamente, tiek taryboje kuo greičiau prasidėtų diskusijos dėl to, kaip turėtų atrodyti Europos transportas ateityje. Į tą dialogą įtraukiant taip pat e, naudotojus, reikėtų atsižvelgti į tokius faktorius kaip senėjančius gyventojus, vidaus tam tikrus faktorius, iškastinio kūro klausimus ir panašius. Švedija ypatingai, ypatinga dėmesį skirs tokia, tam svarbiam komisijos komunikatui. Antai per transporto telekomunikacijų tarybą e, spalį mes tam skirsim dėmesį ir bus priimtos išvados e, per tarybos posėdį gruodį. Man labai įdomu bus išgirsti jūsų nuomonę dėl transporto ir e, bendro darbo čia institucijose. E, planuojam spalį seminarą, per kurį bus tikrai puikia proga pasikeisti nuomonėmis ir mintimis. Bendros diskusijos mums padės įvertinti Europos transporto politikos poveikį ir kartu mes galėsime aptarti, kokiais geriausiais metodais būtų galima pasiekti transporto politikos tikslų. Trans tam, kad transporto sektorius atitiktų visuomenės poreikius, reikia be abejo plėtoti ir naujasias transporto sektoriui skirtas technologijas. Tad čia tikimės e, pagrindo, pagrindų, kuriais bus galima kurti vadinamąjį vadinamasias e, protingo e, transporto rūšis, tam, kad būtų galima išnaudoti e, taip pat geriausią technologijas. Naujos technologijos, informacijos e, technologijos sistemos įgalins transporto sektoriui teikti kuo geresnės paslaugas. Kartu bus galima užtikrinti saugumą keliuose ir kitur. Tad mes tikimės, kad šiais klausimais greitai pavyks pavykti susitarimą. Norėčiau paminėti du svarbius renginius, kurie vyks per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Rugsėjo 21 dieną Stokholme prasidės 16-asis kelių sausumos transporto kongresas ir bus aptariamos informacijos technologijos, jų naudojimas e, šiame sektoriu ir kasdienime gyvenime. Be to, Göteborge spalio 26-7 dienomis vyks e, e, nemažas renginys, e, per kurį bus aptariami, aptariamas transporto saugumas ir švaresnio vadinamojo transporto priemonės. Tam, kad būtų galima paskatinti m, mm, tokių jau turimų ir naujų technologijų, kuriomis būtų galima pagerinti saugumą ir užtikrinti švaresnį transportą, dėgymą Kiekvienais metais e, keliuose e, žūsta beveik 40 tūkstančių žmonių ES. Tikrai dar daug teks nueiti, kad e, pasiektume užsibriežto tikslo iki 2010 metų sumažinti tą skaičių iki 27 tūkstančių. Na ir komisija uh, jau netrukus pateiks saugaus kelių transporto veiksmų planą skirtą būtent ateinantiems ir po to metams. Tikimės, kad e, galėsim tada pasiekti rezultatų galėsim, tai yra pagal, būtų galima tada skatinti saugų vairavimą, e, geresnį saugos diržų naudojimą ir panašias priemonės sustikimas e, Göteborge tikrai bus geras žingsnis e, e, norima linkme. Mes šiaip jau tikrai dėsim pastangas, kad pagerintume transporto sektoriaus kokybę, ypač turiu galvoje asmenų saugumą, turėdami galvoje kelių nelaimių skaičių mažinimą. Be to, numatoma, numatomi taip pat tam tikra mokesčių struktūra, oro uostų struktūra, kuri bus nediskriminacinio pobūdžio. Mes e, pateiksim pasiūlymų dėl reglamento, kuris aptarė, ap, e, kuriame bus e, aptari, aptarimas kelių nelaimių ir oro nelaimių tyrimas. Ir tokiu būdu Tai, kad, tai, kas vyko pastaraisiais metais, oro nelaimės, e, rodo, kaip, koks yra svarbus šitas reglamentas. Reikėtų taip pat gerinti asmenų saugos e, standartus, kartu užtikrinti žmonių e, asmenų teisės ir, ir ke, transportų besinaudojančių keleivių teisės ir poreikius. Tad kartu reikėtų atsižvelgti į ilga, il, ilgųjų, ilgųjų reisų keleivius ir būtent jiems numatomas saugos ir teisų užtikrinimo priemonės. Europos parlamentas jau ėmėsi nagri, nagrinėti šituos du pasiūlymus, dviejų reglamentų pasiūlymus ir tikimės, kad reglamentai sklandžiai bus e, pereis parlamento procedūras. Per pastaruosius dviejus metus ES stengiasi liberalizuoti įvairių rūšių transportą, tai yra įvairios, įvairius transporto sektorius, tačiau darbas dar nebaigtas. Reikėtų supaprastinti e, įstatymus tam, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą. Tai pasakytina apie geležinkelių ir jūrų transportą norėčiau paminėti direktyvos pasiūlymą, direktyvos dėl laivų, kurie įplaukia į ES uostus. Laivybos sektorius šiaip jau darosi vis svarbesnis ir į jį dedama daugiau vilčių, kaip į tokį sektorių, kuris savotiškai nuims krūvį nuo sausumos transporto. Tad uh, numatoma transporto strategija iki 2018 metų ir tos strategijos tikslus pasieks, pasieksim, jeigu tik tai supaprastinsime šiaip jau pirmiausia administracinę naštą tenkančią transporto sektoriui. Šiame kontekste taip pat norėčiau paminėti Baltijos jūros strategiją. Tai yra svarbus Švedijos prioritetas susijęs su transporto sektoriui, sektoriumi. Čia būtų galima sukurti sąlygas naujos, būtent tokios Baltijos e, jūros e, strategijos įgyventinimui. E, pagal tą strategiją beje numatomi žalieji vadinamieji Baltijos koridoriai ir kitos priemonės ES šiaip jau turėtų palaikyti veiksmingą geležinkelių transportą. Nuo 2001 metų priimti jau trys vadinamieji geležinkelių transporto paketai. Šiaip jau patirtis rodo, kad e, priemonės pasiteisina, jeigu jos iki galo įgyvendintos. Tačiau kol kas pažanga dar ribota. Mes pirmiausia turėtume įdėkti pirmąjį geležinkelių paketą tam, kad galėtume suderinti, suderinti prieigą prie stočių, prieigą prie geležinkelių tinklo. Tai yra vieni iš keletas prioritetų per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Tikimės pasiekti su jumis susitarimą dėl Europos reglamento dėl konkurencingo krovininio geležinkelių transporto. Kol kas keli, ke, krovininis, tai yra pasiūlymai konkretus bus jums pateikti per artimiausią laiką. Ir tas reglamentas mūsų manimų prisidės prie prie to, kad daugiau krovinių bus gabenama geležinkeliais ir tokiu būdu bus atlaisvinamas labai apkrautas sausumos transportas. Uh, bus numatomos priemonės, kaip plėtoti geležinkelių sto, krovininių stočių e, stru, infrastruktūrą ir apskritai bendrą logistikos sistemą. Be to e, reikės e, užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp keleivių, keleivinio ir e, krovinio kartu e, supaprastinant administracinius sprendimus e, Švedija taip pat didelį dėmesį skirs e, tam, kad e, būtų priimta darbo laiko direktyva, darbo laiko e, orientuoto į geležinkelių tinklo, į transporto sektoriaus darbuotojus. Aš norėčiau vis dėlto paminėti šitą dalyką, kadangi direktyva ypač bus svarbi smulkioms ir vidutinio dydžio transporto įmonėms. Šiaip jau transportas per pastaruosius metus labai pasikeitė ir suprantama, į transporto politiką turėtų atsižvelgti į transporto padėtį. Yra dar nemažų problemų antai tokios pilkosios zonos tarp e, samdomų transporto darbuotojų ir e, pagal laikiną sutartis dirbančių. Komisija šiaip jau pastaruoju metu pateikė 15 konkrečių priemonių, kuriomis e, sudaromos geresnės sąlygos savarankišką ūkinę veiklą besiverčiantiems transporto sektoriaus darbuotojams. Mes tikimės, kad šioje srityje tikrai padarysim pažangą. Prieš baigdama norėčiau taip pat paminėti komisijos pasiūlymą dėl vadinamosios eurovinietės direktyvos apriepties išplėtimo. Transporto ministrai jau e, turėjo pasisakyti, tai yra išsakė nuomonę du kartus dėl šios direktyvos taikymos ryties išplėtimo. E, šiaip pritar, išreikštas e, bendras pritarimas, tačiau dar šiaip jau ne visai aiškios yra šito direktyvos išplėtimo politinės ir ekonominės, ekonominiai padariniai. Komisija taip pat atlieka technologinius tyrimus tam, kad padėtų valstybėms narėms geriau įvertinti direktyvos pasiūlymo poveikį. Tad mes turėtume užbaigti tokių, tokius tyrimus, e, toliau e, tęsdami diskusijas. Be to, komisija ketina pateikti direktyvos pasiūlymą dėl azoto emisijų Taip pat pasiūlymas dėl aviacijos įtraukimo į priekybą emisijomis sistemą e, pasiūlymas buvo priimtas. Šią direktyvą, siek, e, tai yra, nauja direktyva bus siekiama nustatyti azoto e, emisijų ribas. Tad mes labai tikimės gero bendradarbiavimo su jumis tam, kad būtų galima remti, skatinti veiksmingą transporto politiką, e, žalę politiką, e, geres, didesnį darbo vietų skaičių. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad e, šiaip jau pats svarbiausias mūsų darbo aspektas nebūtinai naujų teisės aktų kūrimas. Reikia užtikrinti, kad turimi dabar teisės aktai būtų tinkamai taikomi. Ir čia komisija kartu su valstybėmis narėmis tikrai e, gali atlikti labai svarbų vaidmenį. Kelių saugumas yra viena tokių priemonių, kur viena tokių priemonių, kur vien teisės, teisės aktai gali būti papildomi kitomis priemonėmis. Tad iš ties labai svarbu laikytis tokio teisingo požiūrio. Ir čia e, tiek Europos parlamentas, tiek valstybės narės e, turi vaidinti svarbu vaidmenį. Dabar, ponė pirmininkė, aš mielai atsakysiu į klausimus. Uh, ir tikiuosi, kad per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį mes dar tinka, turėsim progų pakalbėti apie transporto sektoriaus reikalus. Ačiū. Minister, thank you very much for your uh, presentation this morning. Uh... Pone ministrė, labai ačiū už jūsų kalbą. Dabar pirmiausia žodį suteiksiu koordinatoriams, o po to tada jau kitiems komiteto nariams. Noriu tik tai priminti nariams, kad jeigu mes pageidaujam mm, ministrės atsakymo į pastabas klausimus, tai turėtume užtikrinti, kad tikrai liktų laiko tam. Na, o aš dabar jau darausi ekspertas, mm, tai yra to plaktuko mojavimo <laughs> ekspertas. Tad norėčiau pasiūlyti, kad e, kalbėtumėt ne, ne ilgiau kaip tris minutės. Ir pirmiausia, koordinatoriai. Um. Ponas Groš. Ačiū, ponas pirmininkė. E, Pone tarybos atstovė, labai ačiū už tai, kad pristatėte jūsų savo programą. Norėčiau Jums palinkėti visokiojo pasiekmės. sėkmės kadangi jūs pradedate e, dirbti sudėtingų laikų, pirmiausia, ką tik baigėsi vasara, jūs praradote vieną mėnesį, paskui e, vyko rinkimai, dabar laukiame naujos komisijos. Tačiau kartais kai kurios šalys e, visai yra patenkintos, kad reikia kažko palaukti. Jūs kalbėjote apie gana svarbius dalykus E, saugumą, e, protingas transporto sistemas. Bet aš norėčiau pasakyti, kad man šiek tiek pristigo jūsų programoje ambicijos, e, stipresnio noro žengti į priekį. Jūs paminėjote kai kurios projektus, taryboje galbūt nebus lengva dėl jų susitarti, tačiau jeigu parlamentas padės, o aš galiu jūs patikinti, kad parlamentas labai ryštingai uh, E, rems pirmininkaujančią valstybę, kuri nori eiti į priekį. Taigi, e, paskutinis pavyzdys - Eurovinietė. Iškart čia reikia perėti prie aplinkosaugos dalykų. Tarybai ir parlamentui svarbu dėl to, ar bus pasiektas susitarimas. Tai svarbu ir mūsų patikimumui. Mes turėtume e, nebe atlikti papildomų studijų, tyrimų. Jau parlamente turime ir valstybės senaise pakankamai informacijos. Galbūt komisija nori atlikti tuos tyrimus, bet reikia galvoti apie projektus tuo pačiu metu. Mes, e, aišku, išgyvename labai sudėtingą ekonominę situaciją, tačiau vakar balsuojant dėl biudžeto man susidarė įspūdis, kad, aišku, kai kas nėra jūsų uh, tiesioginė atsakomybė, bet galbūt jūs galėtumėt mums šiek tiek padėti transporto srityje, kai kas piliečiams gali pasirodyti visiškai nelogiška. Jeigu mes kalbame apie daugiamodalį susisiekimą, infrastruktūrą ir tuo pačiu metu visur mažiname finansavimą. Negalima užtikrinti infrastruktūros be investicijų. Taigi Dabar nelaikas lūkuriuoti, dėlsti, mums reikia stiprios lyderystės ir jeigu jūs taip elgsitės, galite tikėtis mūsų paramos. Protingos transporto sistemos sauga, mes labai jums pritarėme. Jeigu jūs tiesiai užsimsite keleivių teisėmis, pamatysite, kad piliečiai labai pozityviai sureaguos. Dar paskutinis pastebėjimas. Darbo laiko direktyva apmaudu, kad ne mūsų komitetas e, diskutuoja dėl šių klausimų, nes mūsų komitetas e, pasisako už deramas darbo sąlygas, tačiau reikia deramai atskirti darbo laiką ir nepriklausomus operatorius, taip pat darbo laiką ir saugą Mes turime e, pasiūsti aišku signalą dėl saugos. Jeigu e, e, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad mes esame pirmiausia susirūpinę dėl pernelyg didelio taisyklių skaičius, nebūtino reglamentavimo šioje srityje. Dabar socialistų vardu Elkandroj. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pasisakymą. Aš Jums nepavydžiu, nes Jūsų užduotis yra gana sudėtinga. Dabar pirmininkaujanti ministrų tarybai nėra taip lengva, kaip ką tik sakė ponas Groš. E, naujas parlamentas išrinktas, nauja komisija dirbs ir tikriausiai turėsime greit naują sutartį. Tačiau e, čia klausimas yra E, rimtas, tie visi dalykai neturėtų kliudyti normaliai tarybos veiklai. Pavyzdžiui, priiminėti sprendimus bendrijos vardu dėl dalykų, kurie jau praėjo pirmąjį svarstymą parlamente. Mums e, labai svarbus du dalykai. Čia yra e, sauga keliuose ir tvarus transportas. Man atrodo, kad jūs minėjote e, klausimą, ties kuriuo dirba mūsų kolegė ponia Ajela. Tai yra e, tarptautinis transportas. Ir e, baudų rinkimas. Čia. Ką jūs ketinate daryti su nebaudžiamumu, kuris egzistuoja tarptautinio transporto srityje šiuo metu? Uh, kai pažeidinėjami, kai pažeidinėjami teisės aktai. Jūs minėjote 40 tūkstančių mirčių keliuose reikia daryti dėl to kažką. Antras dalykas, kurį minėjo ponas Groš, Eurovinietė, jūs labai aiškiai pasakėte pradžioje, taip pat kaip svarbu kad klimato problemos būtų sprendžiamos deramai Kopenhagos konferencijoje, mes negalime į jas žiūrėti atsietai nuo transporto sektoriaus. Tačiau, jeigu nebūsime per pakankamai drąsus, darydami politinius pasirinkimus, tai netliksime užduočių, kurias mes čia esame atsiųsti atlikti. Turime E, kalbėti apie išorės transporto kaštų in... pavertimą vidiniais kaštais. Tuos klausimus jau svarstome ir tai yra susijęs su ateitimi. Jūs kaip taryba taip pat turite galvoti, kaip pereiti nuo žodžių prie darbų. Mūsų frakcija apgailestauja, kad kol kas taryba uh, E, šiais klausimais nėra pasiekusi rimtos pažangos. Taigi reikia daugiau ambicingumo iš jūsų. Taip pat e, technologijų klausimas svarbus ir čia mano klausimas. Galbūt jūs galėtumėte pasiūsti pozityvesnį signalą. Ir galiausiai mes turėtume ir teigiamai, ir kritiškai reaguoti ties klausimais, kuriuos jūs minėjote tai yra oro uostų saugumo priemonių finansavimas, e, finansavimas ir aš čia noriu matyti daugiau pažangos. Dabar ponas Sterks, Aldės vardu. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Taip, jūs e, paminėjot, e, kad e, šiaip jau reikėtų vis dėlto paisyti ir išorės, išorės poveikio mūsų darbui. Atkreipiau dėmesį į tai, kad jūs paminėjot tokią suderintą, suderintą transporto sistemą. Bet kita vertus tai yra sunkus uždavinys mums. Ir tai susiję su sprendimais, kurie priimami taryboje, kadangi tokiems sprendimams priimti reikia vienbalsiškumo. Kita vertus, e, šiaip nežinau, ar taryba yra įsitikinusi, ar reikia turėti bendros, bendrą transporto sistemą. Suprantama, šiaip e, Europos ekonomikos, ekonomikai bendra transporto sistema iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Jūs paminėjot e, supaprastinimą, e, pirmiausia, jūrų transporte ir čia dabar kalbama apie jūrų transportą be sienų, E, tačiau taip pat ir pakrančių transportas irgi labai yra svarbus dalykas tam, kad pasiektume bendros, bendrą transporto erdvę. Tai yra tokie ateities darbai. E, tokie darbai tai yra išlaisvinti tokią pakrančių, priekrančių navigaciją, laivybą, tam, kad būtų galima tokiais laivais keliauti, e, gabenti krovinius. Uh, Pone ministrė, jūs paminėjote taip pat protingas transporto sistemas, kaip jų kūrimą kaip vieną iš jūsų pirmininkavimo laikotarpio prioritetų. Mūsų pranešėja, ponė Jensen, yra pranešėja šiuo klausimu. Turiu klausimą. Ar taryba mano, kad reikia ne vien tik tai priemonių koordinavimo, bet kartu reikia ir priimti teisės aktus? Uh, tai yra imtis teisėkuros proceso. Tai yra, ne, ne, kad e, nepakanka vien koordinavimo ir reikia priimti tikrus teisės aktus. Ir e, ka, kaip jūs, kaip jūs elgsite šią prasme per savo pirmininkavimo laikotarpį? Nes turbūt šiaip jau priimant teisės aktą, tai yra politinė, politinio sprendimo, uh, politinio sprendimo pasireiškimas. Uh, O šiaip kita vertus su tokiais sprendimais taip pat susiję taip pat kiti klausimai dėl finansavimo. Čia buvo užsiminta apie eurovinietę, apie išorės išlaidų pavertimą vidaus išlaidomis. Tad, e, bet to, e, kitas klausimas dėl saugumo, e, tra, transporto saugumo. Mes dabar laukiam jau ketvirto pasiūlymo šio, šią. Šia šią temą. Tačiau komisija paprastai vis vėluoja, dar komunikatas nepasirodė. Galbūt jūs galėtumėt, galėtumėt šiaip jau pakalbėti šiuo klausimu. Dar yra trys kalbėtojai pirmajame raunde. Žaliųjų vardų ponas Krameris, prašau. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pristatymą savo frakcijos vardu. Jūs kalbėjote apie aplinkosaugos ryšius su transporto sektoriumi. Aš manau, kad nepakeitę transporto sistemos mes nesugebėsime sukontroliuoti klimato pokyčių. 30 procentų visų CO2 emisijų Europoje yra išmetama iš transporto priemonių nuo 99 metų 35 procentais tie išmetų, išmetalų skaičius išaugo. Kitose srityse CO2 emisijų skaičius sumažėjo. Taigi reikia rimtai pertvarkyti transporto sistemą, reiškia, Europos direktyvos yra to darbo pagrindas. Geležinkelių mokestis yra mokamas visų operatorių, tačiau eurovinietė tikrai dar nesukuria sąžiningos konkurencijos. Nereikia daugiau studijų, studijų buvo atlikta tūkstančiai, dabar reikia politinio sprendimo. Jeigu jūs teigiate, kad norite laukti tolesnių studijų, tai reiškia, kad jūs paliekate tą darbą savo pasiekėjams. Taigi dar kartą į Jūs kreipiuosi. Įgyvendinkite Eurovinietės projektą, tas sprendimas reikalingas jau dabar pirmininkaujant Švedijai. Parlamente mes nusprendėme, kad 60 procentų investicijų tenka kelių sektoriui, tik tai 20 procentų geležinkeliams. Aš manau, kad geležinkelių sistema turi gauti 40 procentų investicijų. Mes nenorime jums sakyti, ką jūs privalote daryti, tačiau turite kažkaip to tikslo pasiekti. Dėl keleivių teisų mes jau priemėme sprendimą taryboje ir jis turėjo įsigalioti iki metų pabaigos. Taigi, kurios valstybės neįgyvendina e, keleivių teisų ir nesugebės to padaryti iki metų pabaigos. Visuose traukiniuose, į visus traukinius turi būti įleidžiami dviračiai. Ar Švedija ketina ką nors daryti tuo klausimu? Taip pat pamiršote Alpių konvenciją. Žinau, kad Švedija yra toli nuo Alpių kalnų, tačiau jūs, pirmininkaujantį valstybę, turite pasirūpinti, kad būtų apsaugoti Alpių kalnai. Ta sprendimą reikia priimti per ateinančius šešis e, mėnesius. Jūsų atstovas pusryčių metu šį rytį minėjo, kad bus primtas aplinkos saugai, aplinkos sauginė prasme tvarus sprendimas. Tačiau jeigu tie didžiuliai sunkvežimiai bus leisti visur Europoje, Vokietijoje 50 procentų krovinių buvo atimta iš geležinkelių sistemos ir perkelta į tuos didžiulius sunkvežimius, sunkiasvorės transporto priemonės. Jūs taip pat kalbėjote apie laivybą. Puiku, kad užsiminėte apie tai. Tačiau laivyboje irgi reikalinga numatyti emisijų viršutinės ribas. Kol kas laivyba iš tiesų atsakinga už didžiulę taršą. Na ir dėl geležinkelių. Kas bus su tomis valstybėmis, kurios neįgyvendina tinkamai geležinkelių e, paketo? Kas su jomis nutiks? Dabar eismo saugumas. Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas. Ar jūs pasisakote už Europoje bendrą e, greičio ribojimo sistemą. Taip pat, ką Jūs manote na, apie tokį siūlymą įvesti vienodus greičio apribojimus visoje Europoje? Dėkoju išdėmesį, pirmininkas. Pona Zylė. Reformatorių frakcijos vardu. Ačiū už pasisakymą, ponė ministrė. Dėkoju už pristatytus prioritetus, ypatingai kalbant apie krovinių transportą ir protingą transporto sistemą. Labai džiaugiuosi, kad keleivių teisės autobusuose, traukiniuose įsigalios nuo gruodžio mėnesio. Na, o dėl darbo laiko direktyvos ir jos pritaikymo vežėjams. Aš manau, kad Švedija turi siekti sėkmės šioje srityje ir aš manau, kad tos sėkmės pasiekti gali, kadangi jūs galite geriau e, suprasti tuos skirtumus, kadangi esate uh, E, Europos pakraštyje. Dabar dėl euro vinjetės. Aš taip pat norėčiau matyti daugiau siekių, ambicijų ir greitesnės pažangos įgyvendinant euro vinjetės programą. Taip pat norėčiau pažiūrėti, kas, kurie sprendimai buvo įgyvendinti. Trejiems metams valstybėms narėms dar bus leidžiama netaikyti eurovinietės sistemos. Man tai nėra logiška, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį. Na ir dar viena pastaba dėl Baltijos e, regiono. Švedija, jūs teigiate, e, sieks įgyvendinti Baltijos jūros strategiją tam, kad Baltijos jūra būtų, būtų švaresnė, kad e, Baltijos jūros regionas būtų dinamiškas regionas. Aštuonios valstybės palei Baltijos jūrą priklauso ES, bet devintoji Rusija nėra ES narė. Na ir aš manau, kad Švedija turėtų ne tik, kad siūlyti įstatymų projektus, teisės aktų projektus, bet numatytų atitinkamus transporto sprendimus realius tarp Rusijos ir Lietuvos kilo problemų dėl kelių transporto. Susidarė milžiniškos eilės Lietuvos keliuose, bandančiuose įvažiuoti į Rusiją, didžiulės sunkvežimių eilės pasienyje ir tai iš tiesų turi labai blogo, blogų padarinių santykiams tarp e, Rusijos ir Lietuvos. Dažnai tie, tie santykiai darosi įtemti dėl kelių mokesčių sistemos ir panašiai. Tai sukelia įtampą tarptų dviejų valstybių. Na, aišku, tai yra ir užsienio politikos klausimas, be jokios abejonės. Ir žinau, kad tai yra labai delikatus klausimas, būtent Rusijos buvimas Baltijos jūros regione. Tačiau Estai Latvijai kartais yra vertinami kaip piratai. Ir mes, manau, turime išspręsti šį klausimą. Na ir dar GUE frakcijos vardu, ponas Kolčikas. Děkuji, pane předsedo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau iškelti keletą klausimų. Pirmiausia, vandens transporto klausimą. Žinau, kad Čekija ir Švedija atliko pasiskirstė darbą transporto srityje, būtent čekai dirbo vidaus vandenų klausimų daugiau, o švedai jau jūrų transporto klausimų. Tačiau mes dar ne, nesugebėjome iki galo išspręsti vidaus vandens transporto e, klausimų. Norėčiau sužinoti, ką jūs darysite Dunojaus, kitų intakų klausimų. Dar vienas klausimas susijęs su aviacija ar bus siekiama pažangos SESAR projekte. Galėtumėme galbūt šiek tiek sutaupyti lėšų e, koordinavimo, oro erdvės koordinavimo klausimams spręsti. Norėčiau sužinoti, kokie yra jūsų siekiai ir tikslai šioje srityje. Dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, yra pilotų apmokymai. Pastaruoju metu susidūrėme su keliais nelaimingais e, atvejais. E, jie rodo, kad pilotai negali sklandyti, jie nesugeba sklandyti e, orlaivio, neturi tokios patirties, žodžiu, kai ištinka kažkokia tai techninė problema orlaivį. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar bus siekiama pažango šioje srityje, ar bus apmokomi pilotai sklandyti atviro dangaus susitarimas su JAF dar viena tema. Aš manau, kad reikalingas antrasis toks susitarimas su JAF. Jūs apie jį neužsiminėte savo pristatymę. Dabar dar dėl geležinkelių transporto. ERTMS sistema. Ką ketinate daryti dėl šios geležinkelių sistemos? saugumo standartai turi būti vienodi. Dabar yra 27 skirtingi saugumo standartai geležinkelių srityje, taigi reikia juos kažkaip suderinti. Dar vienas klausimas dėl kelių transporto. Turėtumėme geriau apmokyti autobusų, sunkvežimių vairuotojus, nes daug nelaimingų atsitikimų būtent ir kyla dėl to, kad vairuotojai neturi pakankamai patirties. Taip pat e, mažų sunkmežimių vairuotojų vairuotojai turi būti apmokami. Dabar dar dėl agentūrų. Ar, ką Jūs manote, ar reikia kurti papildomas agentūras, ar reiktų jų darbą afienyti? Na ir dėl protingų e, transporto sistemų. Aš manau, kad į šią sistemą bus įtraukta ir Galilėjo programa. Dėkoju. Dėkoju ponui Količiakui. Na, Jums, ministrė, aš manau, čia nemažai klausimų buvo užduota. Dabar galbūt galėtumėte atsakyti į pirmojo raundo klausimus, prašau. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū už tokius labai svarbus klausimus. Ačiū, kad jūs tikrai parodė tokį dėmesį šiai temai Na ir turiu pasakyti, kad nelengvas darbas teks pirmininkaujančiai valstybei įgyvendinant tas tokias tikrai didelės ambicijas. Ponui Grošui padėkosiu už tai, kad jūs tikrai supratingai pasisakėt. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kadradui. Kadradas, ponas, ja, pabrėžė, e, jie kalbėjo apie ambicijų lygį ir kartu turėjo galvoje visus tuos sunkumus, kurie mums teks per e, kurie teks rudenį. Taip, turiu pasakyti, kad mes turim didelių ambicijų pasiekti keletos ryčių tikslų. Ir suprantama, mums tam reikės laiko, bet kita vertus mes turim pasigilinti į tas atskiras sritis e, ir kartu vadovaudamiesi tokiomis didelėmis ambicijomis mes galim, galėsim pagilinti darbą tam tikrose srityse ir tokiu būdu tikimės pasiekti rezultato. Na, o šiaip kiekvienai tada institucijai be abejo teks e, darbai, ir reikės šiaip jau rimtai padirbėti tam, kad galėtume pasiekti užsibrieštų tikslų. Tvarus transportas. Tai tikrai labai esminis dalykas visiems. Ir mes tikrai dėjom daug pastangų, užsimojom įtraukti taip pat į darbą ir Europos parlamentą. Suprantama, čia mūsų laukia tokie du iššūkiai. Tai yra dar tebesiautėjanti ekonominė krizė, vienas tokių. Ir aš pati, mano pačios ambicija e, e, kartu e, labai aiškiai per tą laiką likusiai iki Kopenhagos sustikimo labai e, šiaip jau su, suvienyti taip pat priemonės, e, ekologiškas priemonės. E, ir čia šiuo atveju tikrai transporto sektoriui tenka šią prasme didelis vaidmuo. Labai svarbu šiuo atveju turėti tokią saveikę transporto, dar ne transporto sistemą visoje Europos Sąjungoje nes tai yra taip pat svarbu gerinant taip pat įmonių ekonominę padėtį. Ponas Grošas užsiminė taip pat apie keleivių teisės ir turiu atsakyti, kad pirmininkaujančioji valstybė tam skirs deramą dėmenį. Tikrai reikėtų padėti pagrindus, e, kuriais e, visi piliečiai galėtų turėti geresnę prieigą prie transporto paslaugų. Ir ypač čia taip pat e, ir reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Ponas Kadranas konkrečiai kalbėjo apie tarpvalstybinį transportą ir taip pat e, nusižengimus, eismo nusižengimus. Pageidavo Mm, išgirsti, ką mes ketinam daryti. Aš jau paminėjau, kad mes tikrai didelį dėmesį skiriam ir skirsim geresniam eismo saugumui ES. Visos valstybės narės parėmė pasiūlymo, šios ryties pasiūlymo tikslus ir šis pasiūlymas yra labai geras tikrai instrumentas. Yra išties problemų Tačiau manyčiau, kad pateiktas konkretus pasiūlymas e, bus savotiškas atsakas. Tačiau pabrėšiu, kad mūsų ambicijos tikrai yra didelės. Ir tikiuosi, kad pavyks rasti sprendimą. Klausimai dėl eurovinietės, jos naudojimo keletas. Ponas Krem, Gremsas, ponas Zylė, ponas Količekas ir Sterčias klausė apie eurovinietės naudojimą. Tad čia vėlgi grįšiu prie to, ką jau kalbėjau, kad mes susimojo pasiekti rezultatus keliuose, tai yra daugelie valstybių narių, kyla klausimų dėl naudos ir, ir šiaip jau išlaidų susijusių e, išplaukiančių iš eurovinietės naudojimo. E, bet e, ir kita vertus e, naudos turim galvoje, kad naudojant eurovinietę bus galima sumažinti spaudimą daromą aplinkai. Turiu pasakyti, kad šiaip dabar e, komisijoje, e, komisijos tarnybose e, vyksta įvairių tyrimų, per kuriuos bus įvertinamas eurovinietės konkretus naudingumas atskiruose valstybėse narėse. Na ir galiu pasakyti, kad tie klausimai šiuo metu plačiai aptarinėjami tarybos darbo grupėse lab, dabar atsakant plačiai į klausimus dėl eurovinietės, tai turiu pasakyti, kad labai svarbu pasiekti konkretų e, gerai, e, konkretų rezultatą e, geležinkelių transporto srityje. Suprantama, mes turim užtikrinti geležinkelių transporto pajėgim, pajėgumus, tai yra, kad geležinkelių transportų būtų galima vežti kuo daugiau krovinių. Ir mūsų bendras tikslas - pradėti e, diskusijas dėl to, kokių priemonių reikėtų imtus, imtis tam, kad e, galėtume užtikrinti tokią darnesnę transporto sistemą, kuria iš dalies būtų galima atsakyti į klimato kaitos iššūkius. Ponas Kremas paminėjo, e, paminėjo transporto sektoriaus ateitį ir, ir, ir sąsąjį su uh, šiaip jau tais e, sprendimais, kurie bus padaryti per Kopenhagos susitikimą. Nepamirškim, kad iš ties transportas, e, iš, transportas prisideda prie 30 procentų emisijų. Ir todėl šiaip jau labai svarbu pasiekti geresnės darnos tarp įvairių transporto e, sektorių ir kartu sumažinti krūvį tenkantį sausumos transportui. Norėčiau konkrečiai atsakyti e, į klausimą dėl tokių sunkvežimių, ilgųjų sunkvežimių. Švedijoje E, galioja tam tikra sistema, tačiau mes neketinam savo, savo nuostatų primesti kitoms šalims, dėl to nereikia baimintis. Mes tiesiog tik tai norim pristatyti savo tam tikrą iniciatyvą, pristatyti savo tą sistemą, parodyti ir galbūt kas, jeigu susidomės, kokiu, kokiu, e, kokios naudos galim pasiekti e, aplinkosaugos prasme tai be abejo tai būtų, labai naudinga būtų pasikeisti nuomonėmis. Dar buvo pateikta konkrečių klausimų. Dėl nacionalinių procesų, kurie šiaip jau pirmą turės būti užbaigti, toks mano būtų tiesioginis atsakymas. Dėl Baltijos jūros strategijos. Ponas Zylė kalbėjo šiuo klausimu. Tai aš sutinku. Tai taip, e, Baltijos jūros strategija yra vienas iš didžiųjų pirmininkaujančiosios valstybės ambicijų. Iš ties Baltijos strategija labai svarbi taip pat ir transporto sektoriui. Ir todėl labai svarbu kalb... svarbu dirbti tam, kad galėtume atverti vadinamosius transporto koridorius sujungiančius rytus su vakarais, užtikrinti jų saveikumą ir kartu pasiekti veiksmingesnį e, transportą, transporto linijas jungiančias rytus su vakarais. Pono Količevo, Količeko klausimas dėl SESAR sistemos. Tai turiu pasakyti, kad mes dabar šiaip jau įgyvendinamas projektas. Ir taryba turės šiaip jau priimti tiesioginį sprendimą. Dėl skrydžių ir jų daromos įtakos aplinkai dėl sklandimo įgūdžių yra šiaip jau tam tikrų priemonių, tai yra lėktuvams naviguojant, sklandant, specialių priemonių, sklandimo priemonių, kuriomis galima būtų e, savotiškai prisidėti prie to, kad mažiau būtų teršiama aplinka. Dabar dėrybos tarp ES ir JAV Kitas darybų žingsnis įvyks spalį. Dėl klausimo susijusio su vidaus vandenimis, tai pasakysiu, kad iš ties šio klausimo nagrinėjimą pradėjo Čekijos Respublika per savo pirmininkavimo laikotarpį. Mes kol kas per savo pirmininkavimo laikotarpį neturim jokių konkrečių pasiūlymų dėl vidaus transporto. Keleivių teisės. Tad ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. I now have Dar septyni nariai norėtų paklausti. Aš prašyčiau narių nekalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Tada ministrė turės penkias minutės atsakyti jūsų klausimus. Pirmoji ponia Deverak. Prašom dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė ministrė, kad atvykot pas mus ir pristatėt Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Turiu tris klausimus. Pirmas - tai dėl oro saugos, oro transporto saugos finansavimo. Čia tikrai e, finansavimas neturėtų būti tokia papildoma našta ir kad valstybės narės turėtų prisidėti iš dalies finansavimu. Tad ką ketinat? daryti. Antras klausimas - oro transporto saugumas. Taip mes juk patyrėm e, lėktuvo, lėktuvo e, katastrofą ir dabar jau atliekamas tyrimas ir toliau atliekamas tyrimas e, dėl šitos nelaimės, jo rezultatai bus pateikti rudenį. Ar jūs suteiksi tinkamą dėmesį šiam tekstui. Ir toliau trečias klausimas. Dėl protingų, protingos transporto sistemos, e, ką ketina daryti tam, kad būtų galima išvengti atskirų, atskirų e, oro, Europos oro bendrovių tokio savotiško nubaudimo ir kad nebūtų iškraipoma uh, E, konkurencija. Ar jūs tuos klausimus šiaip jau esat e, numatę aptarinėti? Nes tokiu būdu tada pavyktų šiaip jau geriau paskirstyti atsakomybę tarp e, oro bendrovių dėl CO2 emisijų. Ačiū. Pone Sajala Sender. Dėkui, pirmininkė. Pabandysiu kalbėti nergiau kaip dvi minutės. Aš čia esu ministrė, prieš pat jūs sėdžiu. Suprantu, kad laikas spaudžia. Taigi, esu pranešėja, renkiu pranešimą dėl E, baudų rinkimo tarptautiniu mastu. Mano šalis yra sukėlus nemažai problemų dėl teisinio pagrindo. Ką jūs ketinate daryti? Jūs pasisakėte, jog Švedijai rūpi kelių transportas, bet e, vargu ar e, jūs atrodysite patikimai, jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad norite e, sumažinti žūstančių keliuose skaičių, e, norite saugesnių kelių, bet nieko nebus, jeigu nebus bendros baudų rinkimo sistemos. Nes tas klausimas kėlė labai daug problemų ir aš tikiuosi, kad jums pirmininkaujant bus pašalintos šios e, kliūtys. Ar taryba taip pat ketina mums padėti dėl mobilumo miestuose. Matome, kad piliečiai kenčia nuo transporto problemų miestuose kasdien. E, egzistuoja e, Stoholmo sistema ir galbūt jūs ketinate ją pasiūlyti mums Europoje, galbūt tokiu atveju mes galėtume pasiekti pažangos. E, dėl tvarumo pritariu kolegai Alkadraviai, Eurovinietė, ypač krizės laiku reikalauja galbūt tam tikro aiškumo, ryštingumo, ypač tokiuose šalyse kaip Ispanija, kur pavyzdžiui egzistuoja geležinkeliai ir reikia sustoti ties sieną, labai sunku naudotis, pereiti prie jūros greitkelių. Dar vienas dalykas - Europos ekonominio atgaivinimo planas yra numatyta transeuropiniams tinklams lik skirti lėšų. Ar jūs ketinate čia ką nors padaryti? Logistika, tas dalykas, jūs labai gerai čia dirbate patys, galbūt reikėtų pradėti kalbėti apie logistinį veiksmingumą, nes šiaip jūsų logistika veikia labai gerai. Ikėja, aš jūsų viena iš bendrovių ketina perkelti e, pervežimą nuo kelių į geležinkelį. Ir iš tikrųjų galbūt reikia bendrovėms patarti, kaip pagerinti savo logistiką. Toliau ponas Kunutsakos. Ačiū, ponė ministrė. Ir e, mes laukiamės, e, laukiam, kad bendradarbiausim. E, dabar šiaip išgirdom ambicingą programą ir suprantu, su kokiais sunkumais jūs susidurėt ir susidursit. Aš šiaip su pasitenkinimu išklausiau jūsų žodžių, ypač apie oro transportą ir norėčiau informuoti e, kartu komitetą, transporto ir turizmo komitetą informuoti apie tam tikrą e, pa, ne, ne, ne, nepateisinamą padėtį. Rūpiučio 31 dieną e, į Graikijos teritoriją įskrido orlaivis ir 30 metrų tik tai skyrė šitą lėktuvą nuo kito tad F-16 lėktuvo. Tad čia tiesiog toks pavienis atvejis, tačiau, e, tačiau šiuo atveju tas F-16 lėktuvas buvo Turkijos, būt, bus, tai yra bus, ES kandidatės valstybės e, lėktuvas. Ir tokia padėtis be abejo nepatenkina, nes čia kodėl aš apie tai kalbu, čia ne vien tik tai politinis klausimas, čia mes kalbam tiesiogiai taip pat apie oro saugos klausimą. O šiaip jau oro sauga yra viena iš svarbiausių ES ambicijų, taip pat ir ES parlamento ambicijų. Tad aš kaip tik ir norėčiau uh, E, paklausti e, jūsų ponios ministrės, ar jūs neketinat šiaip jau patraukti atitinkamų e, atsakingų Turkijos institucijų tam tikron atsakomybėn dėl šito incidento. Ir kartu norėčiau, kad mano šitas, šitas pranešimas atsispindėtų posėdžio protokole. Ačiū. Mevrouw de minister, um, ik wil graag één onderwerp uh, eh, concreet ponas Vandalis. Pone ministrė, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą dėl to, e, kaip būtų galima suderinti vairuotojų teisių atėmimo procedūrą Europos Sąjungoje. E, nes jūs kalbėjo daug apie e, saugumą. Na, o dabar šiaip jau m, mm, ypač kalbu apie sunkvežimių transportą. Krovinių transportą. E, šiaip jau labai šiaip sausumos keliai apkrauti sunkiaisiais, e, tai yra sunkvežimiais. Ir aš norėčiau norėčiau išgirsti antai e, ar, ar, ar numatoma apriboti e, kelių transportą, antai, sakykime, Vokietijoje sekmadieniais e, uždraustas sunkvežim, sunkvežimų važiavimas keliais. Ir tai, tai jau galėtų būti savotiškas jau žingsnis derinant būtent uh, nuostatas dėl transporto apribojimo, apribojimo tam tikromis dienomis. Aš šiaip jau e, asmeniškai nieko neturiu prieš darbą e, sekmadieniais, bet šiaip ar taip, ar jūs ketinat ką, ką nors daryti dėl būtent transporto apribojimo tam tikromis dienomis, sekmadieniais ar panašiai? Toliau e, kalbėjot apie transporto nukreipimą į geležinkelius, apie tokį žalį transportą. Uh, ir aš norėčiau, kad jūs konkrečiai pakomentuotumėt. Ja, Dank, Frau Ačiū. Pone ministrė, aš esu čia. Antroje eilėje. Aš manau, kad jūsų programa yra tikrai labai ambicinga Aš manau, kad įstatymų kokybė yra svarbiau nei kiekybė ir aš manau, kad šiuo, šią prasme jūs žengėte teisingą linkmę ir norėčiau pritarti jūsų darbui. Ir norėčiau, kad jūs pritartumėte ECOL sistemai. Reikia daryti spaudimą, be jokios abejonės, jeigu norime pasiekti šio tikslo. Šis komitetas svarsto, mūsų komitetas svarsto ir transporto ir turizmo klausimus. Ir aš manau, kad turizmas yra būdas, kelias, kaip mes galime puoselėti Europos identitetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, dėkoju Jums atvykote į mūsų posėdį, dėkoju už išsakytus žodžius. Jūsų kalba buvo nepriekaištinga politinė prasme. Tačiau, mano manimu, kalbėjote per dėm bendrai. Aišku, labai sunku sukonkretinti tam tikrus darbus. Pirmininkavimas yra perimamas, po to perdodamas kitai valstybei. Ir jūs perimate darbus kuriam laikui, po to tą lasdelę perdodate kitai pirmininkausiančiai valstybei. Taigi, kiek įmanoma, na, aš suprantu tai, ką jūs kalbėjote apie tai, jog reikia bendrų, bendrų standartų, bendros sistemos, tačiau norėčiau gauti konkretesnės informacijos. Na ir keletas bendrų pastabų. Taryboje yra nesutariama dėl eurovinietės sistemos. Yra labai svarbių nesutarimų ir šiame parlamente. Taigi aš manau, kad negalime taip labai plačiai kalbėti apie ateitį, nes sunkumų dar reiks įveikti nemažai. Ispanijos sunkumai yra visiems gerai žinomi. Ispanijos vyriausybė ir buvęs infrastruktūros ministras, buvusi Ispanijos infrastruktūros ministrė išsakius yra savo nuomonė, aš manau, kad jie pritars e, tam, ką aš sakiau. Na ir pažiūrėkime, kas, kas jau yra padaryta. Ir aš norėčiau dar jums užduoti klausimą, kiek Švedija savo pirmininkavimo metu ketina uh, užbaigti ankstesnės pirmininkavusios valstybės transporto veiksmus ir kaip ketinate įgyvendinti bendrus projektus su Ispanija, kadangi Ispanija perėms pirmininkavimą iš jūsų. E, Stokholme vyko e, Švedijos ir Ispanijos premjerų susitikimas ir norėčiau sužinoti, kokie yra planai. Įvyksta susitikimas greitai, aš norėčiau sužinoti, kas yra planuojama to susitikimo metu. Taip pat manau, kad Švedija turėtų būti, Švedija turėtų akcentuoti ekologiškai tvarę ekonomiką. Taip pat norėčiau sužinoti, kokia yra situacija su Europos transporto tinklais, kokių pastangų imsitės tam, kad būtų įveikti didžiuliai sunkumai e, tarp valstybinių lygmenių, siekiant tikrai veiksmingo transporto tinklo Europoje tam, kad vidaus rinka realiai egzistuotų. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ministrei už pasisakymą. Jūs e, pasakėte kai ką, kas man buvo labai svarbu ir reikšminga, tai ką palėtė ir ponas Degrandės. Aš buvau Ispanijos transporto ministrė visai neseniai. Ir kol dirbau ministrė, būtent tuo metu įvyko Spanier lėktuvo katastrofa. Ir dabar mes mastome, kad reiktų pakeisti Europos direktyvą dėl nelaimingų atsitikimų tyrimų ir incidentų tyrimų. Čia, aišku, yra svarbiausios tų tyrimų išvados būtų pačios svarbiausios. Ir galiu pasakyti, kad dabar Ispanijos tyrimų tarnyba jau yra atlikusi tokį tarpinį tyrimą ir yra pateikusi rekomendacijas. Taip pat atitinkama Amerikos agentūra, mūsų agentūra ir civilinės aviacijos saugumo agentūra kartu parengė rekomendacijas, kurios tikiuosi įsigalios. Ir dar vienas dalykas - saugumo, saugos tarnybos privalo gauti keleivių sąrašus kiekviename lėktuve. E, tai nebūtinai yra susijęs su, su pačiu e, nelaimingu atsitikimu, tačiau iš tiesų e, iš, ištikus tokiai nelaimiai labai svarbu greitai informuoti artimuosius, nes mums prireikia 8 valandų, kad galėtumėme susisiekti su visų žuvusiųjų artimaisiais ir būtų kur kas geriau, jeigu oro saugos tarnyba turėtų tuos keliaivių sąrašus ir galėtų greičiau atlikti tokius e, liūdnus darbus. Na ir dar. Da, pateiktas pasiūlymas būtent dėl nelaimingos įtikimų prevencijos ateityje. Pone Lichtenberger, ačiū. Kelios pastabos. Norėjau jūsų paklausti, ar ketinate ko nors imtis užtikrinant keleivių teisės, esant tokioms situacijoms, e, kai kažkokia aviekompanija Sky Europe tai yra aviekompanija, kompanija kurių klientai iš tiesų, jie, jie bankrutuoja ir klientai visiškai nežino, kas, kas bus dėl kompensacijų ir panašiai. Dabar dar gigalaineriai. Nežinau, ar ta pozicija, kurios jūs laikotės, yra e, pati geriausia. Transporto komitetas jau anksčiau ragino komisiją atlikti poveikio vertinimo studiją, socialinę E, politinė prasme, kad būtų vertinti valstybių narių socialiniai, politiniai kaštai, kad jų infrastruktūros būtų pritaikytos toms tiems gigalaineriams. Būtent norėčiau paklausti, ar jūs ką nors ketinate daryti šioje srityje. Ir dar vienas dalykas. Dėl Alpių konvencijos jūs neatsakėte į klausimą, gal galėtumėte grįžti prie tos te temos. O dėl eurovinietės, manau, kad tai, ką jūs siūlote, dar atlikti 15 ar 50 poveikio vertinimų, tokiu būdu įgyvendimas dar bus labiau uždėlstas, o mums reikia, kad ta sistema jau veiktų dabar. Dabar dėl draudimų, harmonizavimo, derinimo, aš manau, kad reikalingi minimalūs standartai. kad nebūtų visiškai atsisakyta tų regioninių e, draudimų susijusių su, pavyzdžiui, su turistinėmis vietovėmis, kurio pritaikomi papildomi draudimai. Aš nemanau, kad reikia maksimaliai suderinti tuos draudimus, reikia minimalių bendrų standartų. Dėkoju, ministrė, prašau. Labai ačiū. Pateikta daug klausimų, galbūt ir ilgai ir atsakinėsiu į juos. Taigi, pirmasis. Oro sauga. Mes pradėsime dėrybas šiuo klausimu pirmininkaudami, kaip sakiau, per savo pasisakymą. Ir mes Manome, kad reikia laiku paruošti pasiūlymą, kad paskui galėtume užsimti oro saugos klausimų deramai. Reikia čia galvoti apie pasiūlymų ir procedūrų derinimą. Kalbu apie avarijas aviacinės ir e, susijusius dalykus. oro transportas apskritai. Emisijų, prekybos emisijomis teisės. Mes esame apsisprendę dėl prekybos e, sistemos oro emisijų srityje. mes ketiname pasitelkti ekonominės priemonės e, pasaulinėse darybose, tikėdamiesi, kad bus e, bendruoju ar pasauliniu lygmeniu pasiektas šis susitarimas. Bet mes ketiname pasitelkti procedūrą, kurią iki šiol taikė Europos Sąjunga. Toliau e, baudos įmamos tarptautiniu mastu ar e, pažeidimai kelių eismo. Aš sakiau, kad dėl teisinio pagrindo vyksta daug diskusijų. Mes turime atsižvelgti į tai. Vėlgi, Žiūrėdama į tai, ką pasakiau anksčiau, noriu paminėti, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai šis klausimas bus išspręstas. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad kai kalbame apie saugą keliuose ir pasiūlymus, mes lyg ir sutarėme, tačiau vėlgi tas klausimas yra visuomet iškyla dėl teisinio pagrindo ir pagal kurį ramsti reikia čia veikti. Bet jeigu Lisabonos sutartis įsigalios, klausimas išsispręs. Man regis, ponia Ajela Sender pateikė klausimą, kuris susijęs su e, ten tarptau, transeuropiniais tinklais, tarptautiniu transportu. Tai labai aiškus prioritetas Mm, logistika yra svarbus dalykas. Reikia galvoti apie verslo reikalavimus veiksmingam transportui su mažiausiais kaštais ir taip pat tuo pačiu metu CO2 emisijų mažinimą. Dabar yra vykdomas atitinkamas ten tarptautinių europinių tinklų transeuropinių tinklų projektas. Rengsime mes konferenciją šiuo klausimu apie ten projektą ir tarptautinį transportą. Pone Ajela Sender kalbėjo apie Švedijos bendrovės. Noriu pasakyti, kad labai svarbu įtraukti verslą prekybos pramonės srities, kad būtų galima priimti sprendimus dėl e, transportavimo žemiausiais kaštais ir su mažiausiomis emisijomis. Manau, kad jau vykstantis darbas yra pozityvus. Mes priėmėme atitinkamas nuostatas ir dėl ateities transporto. žiūrime į tai, kad verslo gyvenimas ES yra dalis analizės, o paskui mūsų pirmininkavimų laikotarpiu vyks diskusijos dėl tų dalykų. Ponas Krotsakus kalbėjo apie saugą, keleivių saugą. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti deramas sąlygas čia ir mes stengsimės susitarti dėl keleivių teisių. Iš tiesų labai svarbu užtikrinti geresnę prieigą, geresnį mobilumą visiems. Ponas Velderis klausė, apie e, draudimų kelionės derinimo. Nacionaliniu mastu reikia čia dar priimti daug sprendimų. Kaip kažkas dar pasakė, egzistuoja ir regioniniai skirtumai. Pavyzdžiui, nustatant mokesčius už aplinkos taršą ar spūstis keliuose. Ir čia yra valstybių narių kompetencijos dalykai. Aš labai džiaugiuosi girdėdama, kad jūs taip pat manote, jog svarbu pabrėžti ne tiek kiekybę, kiek kokybę. Protingos transporto sistemos, aišku, yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Mes norime bendrai garantuoti geresnės sąlygas ir įtvirtinti uh, ekonomiką, kuri būtų veiksminga aplinkosaugos atžvilgių. Norime pasitelkti modernes technologijas ir tai yra numatomų priemonių paketo dalis. Taip pat buvo pateiktas klausimas, e, Luis de Gondes Pasqual jį pateikė dėl bendradarbiavimo su kitomis šalimis. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė prisidėjo rengiant pusantrų metų programą. Mes dirbame kartu su Prancūzija ir Čekija ir norime užtikrinti testinumą darbų. Šis testinumas yra geras dalykas, kadangi tada yra lengviau bendradarbiauti ir su parlamentu ir visoje Europos Sąjungoje. Tai taip pat reiškia, kad daug iniciatyvų, kurios prasidėjo e, pirmininkaujant mums, paskui bus tęsiamos, pavyzdžiui, pirmininkaujant Ispanijai. Mes taip pat glaudžiai dirbame su Ispanija ir norime palaikyti nuolatinį dialogą su jais, su Ispanais. Pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek per ilgai kalbu. Pone Alvarės pateikė klausimą dėl avarijų. Apgailestauju dėl to, kas įvyko. Dabar e, dirbame e, oro inspekcijų e, aviacinių nelaimių tyrimo srityje ir pateiksime savo pasiūlymus. Man atrodo, pirmininkė, kad aš jau daug maž peržvelgiau visus klausimus. Kažkas dar klausė dėl transporto mieste. Komisija yra pasakiusi, kad paskelbs komunikatą rudenį šiuo klausimu ir mes jo laukiame. Po to nuspręsime, ką daryti toliau. dėl e, transporto miestuose pasiūlymo. Ačiū. O dėl Alpių konvencijos dar, sako pirmininkas. Taip, Alpių konvencija. Kaip jau sakiau anksčiau, valstybė valstybės narės dirba Alpių konvencijos srityje ir manau, kad e, visos valstybės narės, kuriuoms tai aktualu, nacionaliniu mastu dirba tiesie. Ačiū. Ministrė, labai Jums dėkoju už šios dienos pasisakymus, įžanginį pasisakymą, taip pat atsakymus į narių klausimus manau, po dviejų savaičių vėl susitiksime su jumis gražiame Stokholmo mieste, bet dabar norėčiau nuoširdžiai jums padėkoti už tai, kad atvykote šiandien pas mus ir labai maloniai su jumis dirbsime toliau per likusį Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Labai jums ačiū. Dabar penkių minučių pertrauka, paskui dirbsime toliau.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 Dar kartą mandagiai visų prašau susėsti į vietas. Trečiasis prašymas jau nebus toks mandagus kaip du pirmieji kolegos. Mr. Kolicek. Količiakai. Okay, Taigi, tęsėme darbą. Jeigu žmonės nori pasikalbėti privačiai, prašau išeiti iš, iš salės. Tai yra ypatingai aktualu man iš dešinės čia susibūrusiai žmonių grupiai, komisijos, komisijos pareigūnams ypatingai, kurie čia veda pokalbius privačius. Jau du kartus kreipiausi Puiku. Dėkoju. The... Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra keitimas nuomonėmis su Europos aviacijos saugumo agentūros ESOS vykdomuoju direktoriumi, pono Pat, Patriko Gudų. Aš matau, jis jau yra atvykęs. Norėčiau pristatyti šį darbo atvarkės punktą. Prieš perimant žodį jums, ponia Gudų, mes kalbėsime su visomis agentūromis. Agentūrų vykdomaisiais direktoriais per ateinančius mėnesius atvyks geležinkelių agentūros kolega iš EMSOS taip pat jūrų saugumo agentūros. Taigi jūs esate pirmasis šiuose diskusijose. Mes pirmiausia pakilsime į dangų šiuose diskusijose ir aptarsime dangaus klausimus, aviacijos klausimus. Taigi, kaip tikriausiai žinote, yra nemažai naujų parlamentarų mūsų komitete, kurie galbūt ne visiškai uh, E, gerai yra susipažinę su agentūrų darbu ir jūsų agentūros darbu, taigi prašyčiau jūs pirmiausia gal 15 minučių pasisakyti, o po to mes jau perėsime prie klausimų, komentarų ir taip toliau. Taigi dėkoju už dalyvavimą šį rytą. Pone Gudų, žodis suteikiamas jums. Gal galėtumėme parašyti, kad ponas Gudų atvyktų į ateitų į salės priekį, prezidiume atsisėstų, jeigu Jeigu bus vietos, taip, ponia Gudų, yra vietos, prašau prisijungti prie manęs, prezidime, ponia Foster, tiesiog noriu įsižiūrėti, koks jūs esate gražus vyras. Taip, ponia pirmininkės, tą ir norėjau padaryti. One of the reasons why Mr. Goody was ponas Gudų buvo pasodintas salėje dėl to, kad prieš tai buvo viešne iš Švedijos, ją pasodinome prezidime, bet, na, jokių problemų, prašom prisijungti prie mūsų čia prezidime. Taigi dabar visi pasiruoškime vandens butelius ir tęskime darbą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir labai ačiū kad pakvietėt mane. Ponios ir ponai, parlamento nariai, ponios ir ponai, kaip paprastai turiu pasakyti, man ir garbė, ir malonumas kalbėti jūsų komitete. Ačiū, kad pakvietėt. Pažįstamų keletą, tai yra matau pažįstamų veidų. Ir taip pat noriu pasveikinti taip pat naujuosius narius, kurie dar nedalyvavo tokiuose vaisinguose diskusijose, kurios vyko tarp mūsų agentūros ir Europos parlamento. Ypač esu dėkingas už paramą, kurią transporto komitetas suteikinėjo mūsų agentūrai. Ir būtent labai esu dėkingas už jūsų komiteto susidomėjimą, e, interesą išlaikyti ir gerinti oro, Europos oro transporto saugą. Aš šiaip jau apsistosiu tokiais aktualiausiais klausimais, kurie domina, žinau, e, parlamentą ir parlamentas, kuriais turi e, atlikti didelį vaidmenį. Norėčiau greitai e, pakalbėti apie darbuotojus, apie darbuotojus išteklius, nes, kaip suprantama, darbuotojai ir ištekliai yra labai svarbus dalykas. Dabar darbuotojai Tai agentūra, kaip jūs žinot, įsikūrusi Kelno mieste ir šiuo metu joje dirba beveik 500 darbuotojų, jie yra iš beveik visų valstybių narių. Ir tarp jų dauguma yra laikinieji darbuotojai. Nuo dabar iki 2010 pabaigos manyčiau, kad agentūroje dirbs daugiau kaip 600 darbuotojų, tad mes tikimės, kad padidės darbuotojų skaičius nemažai. Dabar aš pabrėžiau, e, kad mes dabar turim du atstovus e, Junktinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje, Vašingtonė ir Pekine. Be to, nauji e, tokie darbuotojai ateityje dirbs e, tokiuose labai svarbiausiuose e, aviacijos požiūrių regionuose taip pat. Mūsų biudžetas. Mūsų bendras biudžetas šiais metais buvo maždaug 125 milijonai eurų ir 2010-aisiais turėtų padidėti iki 137 milijonų. Trys ketvirtadaliai biudžeto tai pramonės įmonių įmokos ir vienas ketvirtadalis bendrijos, bendri, bendrijos e, biudžeto da, lėšos. Dabar aš norėčiau pakartoti ir turiu pasakyti kad e, mes manom, jog turim pakankamų išteklių tam, kad galėtume atlikti dabar mums numatytus uždavinius. Tačiau agentūra šiaip jau plėsis ir tokiu būdu reikia užtikrinti, kad per trumpą ir vidutinį laikotarpį būtų numatoma mums lėšų, kurios įgalins mums atlikti naujus uždavinius. Na ir pakalbėsiu apie agentūros kompetencijų išplėtimą. Pirmas toks išplėtimas tai e, uždaviniai susiję su oro operacijomis, pilotų licencijavimu ir kartu licencijų išdavimu trečiųjų šalių ūkio operatoriams. Mes kol kas tuos darbus atliekam pagal tvarkaraštį ir čia jau surenktos e, visuomen, vis, visuomeninės, visuomeninis konsultavimas, jis jau baigtas. Toliau jau yra bendrijos teisės aktų ir mes tikimės išlaikyti, pasistengsim išlaikyti e, tą esminius e, elementus tam, kad ir kartu sumažinti būtent galimo naujų teisės aktų poveikį. Dėl skrydžio laiko apribojimo, kai parlamentas ir taryba pageidavo, tai mes esam užsakę mokslinį tyrimą dėl e, skrydžio laiko apribojimo padarinių. Ir sulaukėm jau tokių nemenkų reakcijų tiek oro bendrovės, tiek pilotų, lakūnų profsąjungos e, išsakė tokių audringų reakcijų dėl šito tyrimo rezultatų. Ir šiuo metu mes šiaip jau tikimės pasinaudoti ir ketinam pasinaudoti šito tyrimo rezultatais, kai teiksim pasiūlymus ateityje. Greta mes taip pat e, dirbam ties e, rizikos, nuo, nuovargio rizikos valdymo klausimais tiek savo EASA agentūroje, tai yra tiek tarptautinės oro saugos e, agentūros lygių, tiek e, Amerikos e, oro saugumo agentūros lygių. Ir manom, kad šiaip jau būtent turėtų į, tai kad oro operatoriai turėtų įtraukti riziko, nuovergio rizikos valdymą į savo sistemas. Toliau bendroji aviacija. aviacija. Ji yra labai svarbi Europoje. Uh, Ir todėl mes ketinam sumažinti, tai yra stengiamės sumažinti administracinę naštą kartu nestatydami saugos į pavojų. Vienas tokios iniciatyvos pavyzdžių yra savoka European Light Aircraft. Kitas projektas tai lakūnų, tai yra licencijų išdavimas lakūnams mėgėjams. Tad tokie būtų bendrosios aviacijos reikalai. Toliau antras galių arba kompetencijų išplėtimas. Čia jau konkretus tekstas ateinančią savaitę pasirodė, pasirodys tai e, oro transporto valdymas, taip pat aptarnavimas, oro uosto aptarnavimas, vyksta parengėmieji darbai jau. Ir ypač noriu pasakyti, kad mes dirbam ties e, euro kontrole. Dabar numatytas, numatytos datos gana ambicingos. O apskritai, kalbant apie pirmą ir antrą įgaliojimų išplėtimą, tai noriu pasakyti, kad e, tam, kad būtų gal, tai yra atliekant e, įgaliojimus pagal, po pirmo ir antro įgaliojimų išplėtimo reikia atitinkamų ir išla, išteklių. aš tikiuosi jūsų paramos, kai bus sprendžiamas tų papildomų lėšų klausimas. Dabar keletas aktualių dalykų dėl oro saugos. Pirmiausia, apsaugos priemonės skirtos vaikams. Šis klausimas, žinau, ypač svarbus jums ir e, daugeliu vaikų tėvų. Agentūra atliko, įvertino padėtį ir tokias išvadas padarė kad tarptautiniu mastu nėra tokios bendros praktikos, kaip reikėtų panaudoti apsaugos priemonės skirtas vaikams. Ir nacionalinės, tai yra valstybės narės pačios gali pasirinkti tinkamiausias sistemas. Dabar jau daugelį metų, daugelį valstybių narių naudojamas e, toks apsaugos diržas, e, kuris apjuosia pilvą ir agentūra neužfiksavo jokių problemų ryšim su tokiu apsaugos diržų naudojimu. Agentūra konstatavo, kad e, šiaip jau statistiškai iš tikrųjų ta praktika pasiteisina. Kita vertus, mokslinis tyrimas rodo, kad sėdinės specialiai skirtos vaikams tikrai būtų toks geras dalykas. Ir tokiu būdu, jeigu tėvai vaikų pageidauja, jie gali pageidauti iš oro bendrovės specialių vaikams pritaikytų sėdynių. Dabar jau agentūra išdavė specialų sertifikatą tokiam e, vaikams skirtoms sėdynėms dėkti į aviacijos sistemas. Toliau, manytume, kad oro operatoriai irgi turėtų, būti, turėtų teikti aiškę informaciją tėvams apie vaikams skirtas sėdynės. Tad mes numatom prievolę visoms oro bendrojams teikti tokią informaciją. Toliau mes kartu su tarptautiniais partneriais, ypač su tarptautinė oro saugos bendrove, Amerikos oro saugos bendrove irgi dėkti tą naujovę pasauliniu lygiu. Mes šiaip jau be abejo siūlysim ir griežtesnės priemonės, jeigu, jeigu oro bendrovės nenorės bendradarbiauti, dėgiant štai tokias vaikų apsaugos problemas. Dabar oro nelaimė. Air France e, lėktuvo skrydžio AF447. Jau daug buvo rašyta apie šią nelaimę ištikusią mus balandžio pirmąją dieną. Uh, Tyrimas oficialus neatskleidė tikslių nelaimės rezultatų, tai yra priežasčių. Ir agentūra ir toliau imasi e, vis, visą, ką gali, bendradarbiauja, puikiai bendradarbiauja su tyrimo grupė. Dar daugiau e, agentūra jau ėmėsi atsargos priemonių Pas praėjus birželio 9 dieną agentūra paskelbė informacinį biuletenį Safety Information Bulletin ir pateikė konkrečių saugos rekomendacijų. Be to jau atliekama labai nuodugni uh, E, nuodugni analizė, per kurią, kurią tyriami įvairūs, įvairūs e, e, tai yra de, pilotų, lėktuvo pilotų dalys. Ir tokiu būdu mes tikimės pagerinti saugą. Iš ties šiaip jau būtų neišmintinga kaltinti kažko, pirmiausia, neįvertinus visų galimų saugos priemonių, kadangi mes esam reglamentuotojai ir būtent e, sauga mums yra pirmasis reikalas. Tad mes turim taip pat nustatyti objektyvius saugos įvertinimo kriterijus. Saugumas saugumo nuostatą mes vadovaujamės vis, darydami visus žingsnius, išduodami sertifikatus ir, ir, ir kitus darbus atliekan, atlikdami. Tad mes esam tikrai tikri, kad visos tos numato, visais numatomais būsimais pasiūlymais mes gerokai prisige, prisidėsim prie saugumo padėties. Toliau saugumo padėtis Europoje. Europa šiaip jau viena iš tų regionų, kuri pasiekusi daugiausia oro transporto saugos srityje. Per pastaruosius dešimtmečius mažėjo e, oro nelaimių atvejų ir Tačiau vis dėlto to nepakanka. Mes dar vis atsiliekam nuo Šiaurės Amerikos ir antai padėti labai pablogino paskutinės dvi nelaimės ištikusios Span Air ir Air France. E, didžiausias iššūkis tai komerciniai skrydžiai Reikia sukaupti be abejo geresnį informaciją, reikia pranešinėti apie kiekvieną e, tokią nelaimę, pagal, vadovaujantis ES teisės aktais. Bet e, kita vertus, e, dėja, ne visi gali, dabartiniai ES teisės aktai įgyvendinti visoje Europoje. Ir kartu reikėtų sustiprinti agentūros galės. Tad tiek agentūra, tiek valstybės narės kartu turėtų geriau tirti nelaimių e, priežastis. Tad mes šiaip jau e, e, imamės iniciatyvos tam, kad būtų galima pagerinti oro saugą Europoje. Be to, mes labiau šiaip jau įsisamoninam ir žmogiškojo faktoriaus svarbą saugumui. Ir čia reikėtų daugiau pastangų tam, kad būtų galima geriau ruošti pilotus. Tokios pat nuomonės beje laikosi ir Amerikos e, oro saugos agentūra. Dabar mūsų EASA agentūra lapkričio 24-ąją Kelne rengs tarptautinę konferenciją, kurioje be visą kitą bus kalbama apie pilotų ruošimą. Bendradarbiaudama su įmonėmis, agentūra jau e, įtraukė į štai šitą iniciatyvą pilotų lavinimo programą specialias e, skrydžių ekipas, e, komersinių skrydžių ekipas, e, sraigtasparnių e, ekipas ir bendruosios e, aviacijos ekipas. Maničiau, kad šios iniciatyvos tai yra pirmasis e, žingsnis į tokią platesnę strategiją. Tad AESA e tikrai turėtų šiame procese vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Mums reikia į ateitį orientuotos strategijos, mums reikia tikslių tikslų tam, kad būtų galima pagerinti oro transporto saugą. Esu tikra, kad iš ties Europa turi tinkamų išteklių tam. E, atsižvelgdami į tarptautinės aviacijos, civilinės aviacijos rekomendacijas, mes dabar rengiame kartu su valstybėmis narėmis vadinamąją Europos oro saugos programą. Ir veiksmai numatomi bendrijos lygių, kartu įmamas, kiekviena valstybė narė įmasi konkrečių iniciatyvų. Uh, Šiaip jau oro sauga yra sistema ir tai sistemai plėtoti reikia visų partnerių e, bendradarbiavimo ir dalyvavimo tiek nacionalinių valstybių, tiek ES, tiek atskirų oro bendrovių. Ponios ir ponai, šiuo metu aš šiaip jau uh, E, išdėščiau dabartinius agentūros darbo prioritetus. Suprantama, mums tenka ir kitų daugybė darbų. Tikimės, kad mes vaisingai keisimės nuomonėmis per ateinančius penkerius metus ir tikiuosi, kad jūs laisite, rasite laiko sudalyvauti, apsilankyti pas mus kelne. Labai ačiū uždėmesį. Pone Gudų, dėkoju Jums labai už įžanginį žodį. Esu įsitikinęs, kad mūsų komiteto nariai turės įdomių pastabų, klausimų. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas Grioš, prašau. Ačiū labai už pasisakymą. Taip pat už pateiktą mums informaciją. Aš taip pat tikiuosi, kad ateityje, kaip ir anksčiau, mes sugebėsime da, reguliariai su jumis susitikti čia Briuselėje ar Kielne. Aš manau, kad mūsų transporto komiteto vienas iš darbų yra lankytis agentūrose, stebėti jų darbą. Na, kadangi tai yra informacinio pobūdžio susitikimas, aš tiesiog norėčiau dėmesį sutelkti tie, ties trimis dalykais. Pirmiausia, dėl biudžeto. Uh, kalbos pradžioje minėjote šį klausimą. Mes vakar diskutavome apie biudžetą, šiandien balsavome dėl biudžeto. Ir aš manau, kad būtų labai naudinga būtų gauti konkretesnių skaičių. Yra manoma, kad, na, kaip ir finansavimo patink, pakanka darbams atlikti, tačiau yra administracinės išlaidos ir veiklos išlaidos. Ir mes labiau norėtumėme uh, daugiau sužinoti apie konkretesnius skaičius susijusius su veiklos išlaidomis ir administracinėmis išlaidomis. Dar vienas klausimas dėl mokymų. Jūs irgi palėtėte tą temą, jūs akcentavote, kad priešingai nei tai, kas yra sakoma, apie ką mes skaitome, ypatingai dėl Air e France nelaimės, nebūtinai ta nelaimė įvyko dėl to, kad pilotas nebuvo pakankamai apmokytas. Vėliau jūs teigiate, kad jūsų patirtis e, na, rodo, kad reiktų siūlyti papildomas rekomendacijas dėl lėktuvų pilotų mokymų. Na ir dar vienas klausimas dėl saugumo. Parlamentas visuomet pasisakė už didesnį saugumą, tačiau aš norėčiau priešingą klausimą jums užduoti kas neleidžia užtikrinti saugumo, ar trūksta išteklių, ar trūksta nacionalinių iniciatyvų, prerogatyvų, ar trūksta derinimo e, tarp įvairių valstybių ir agentūros. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu ponas Leichtfried. Ačiū pirmininkė. Pone Gudų. Aš manau, kad tai, ką jūs pristatėte, yra iš tiesų labai svarbi informacija. Jūsų darbas yra labai sėkmingas, jūs esate viena sėkmingiausių agentūrų ES, tačiau e, nenostabu, nes esate labai svarbi agentūra, jūs darote tai, ko mums visiems reikia. Mums visiems reikia saugumo, visi norime išvengti nelaimingų atsitikimų, nelaimių, norime užtikrinti aukštų saugumo standartus oro aviacijos srityje. Na ir aišku, visuomet kyla gebėjimų išplėtimo klausimas. Jūs teigiate, kad dabar jums gebėjimų kaip ir pakanka. Tačiau ar e, ketinama plėsti tuos gebėjimus ir jeigu juos plėsime, ko, kaip bus finansuojami papildomi personalo nariai, aišku, tie žmonės turi būti pakankamai kvalifikuoti. Ir jaučiama tam tikra tendencija, kuri aktuali ir transporto komitete, ir bendrai parlamente, būtent mąstyti, kad visos agentūros yra tokios pačios ir jas reikia pagal vieną kurpalių e, kurti. Viena agentūra skatina daugia kalbystę, kita agentūra kažką kitą, bet aš manau, kad tokia nuomonė yra neteisinga. Reikia skirtingai vertinti visas agentūras. Tačiau Europos parlamente jaučiamas pavojus, kad visos agentūros pateks į tą bendrą ten, tendenciją ir taps na, vienodos, bus suvienodintos. Ar tai gali turėti įtakos esos agentūrai ateityje? Ypatingai, jeigu jai teks dar didesni uždaviniai. Na ir trečioji pastaba. Span, Spanier nelaimė buvo taip pat paminėta. Na, iš išorės vertinant susidaro įspūdis, kad bendradarbiavimas tarp agentūros ir Ispanijos valdžios institucijų nebuvo labai sklandus. Susidaro įspūdis, kad buvo sunku susikalbėti ir ne viskas vyko taip, kaip turėjo vykti. Nebuvo sklandus bendradarbiavimas. Jeigu problemų iškilo, gal galėtumėte pasakyti, įvardinti jas ir ką būtų galima padaryti iš abiejų pusių tam, kad ateityje tokių problemų būtų išvengta. Ir dar vienas man įdomus dalykas susijęs su nelaimingais atsitikimais. Tarp Europos aviakompanijų yra tokių, kurios matyt imasi teisingų pastangų ir galbūt yra tokių, kurios tų pastangų nesima. Gal galėtumėte jas įvardinti? Dažnai primami tokie teisės aktai, pagal kuriuos įgulos nariai turi būti irgi e, tinkamai kvalifikuoti, turėti tam tikras licenzijas. Ar jūs, kaip jūs vertinate tokį siūlymą, ar tai teisingas sprendimas būtų? Aldi, Aldi frakcijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone e, Gudu, labai ačiū Jums už pasisakymą. Aš esu viena iš uh, tų, kurius dar nepažįstate, nes esu ką tik išrinkta į parlamentą. Vienas klausimas apie mokymą. Jūs minėjote mokymą aviacijos saugos srityje ir sakėte, kad e, šis sritis reikalauja patobulinimų. E, mes suprantame, kad e, labai svarbu apmokyti lėktuvų įgulas saugos srityje ir amerikiečiai čia su jumis sutinka, bet kas dar turėtų būti padaryta, kad būtų galima padidinti oro saugą? Dėkui, ponia Lichtenberg. Dėkui. Ačiū už tai, kad kalbėjote apie vietas skirtas vaikams. Man regis, kad čia pavyks e, susitarti, kad būtų užtikrintas vaikų saugumas. Jūs minėjote, kad šiaip jau avarijų neįvyksta labai daug ir tai džiuginantis dalykas. Jeigu žmonės e, net turi vietų, tai tada negalime mes pateikti apie juos statistinių duomenų esant avariai. Pavyzdžiui, Amerikoje, jeigu vaikų nepriskirta vieta, tai neatsispindės jisai nelaimingų atsitikimų statistikoje. Taip pat mes turime dirbti čia kuo greičiau, kad galėtume nuraminti tėvus ir siekti padaryti, pasakyti kaip galima greičiau, kad papildomas diržas vaikui, sėdinčiam ant kelių vieno iš tėvų, yra labai pavojingas dalykas. Man atrodo, kad ateitis, ateityje reikia galvoti apie atskiras vietas vaikams Jeigu, pavyzdžiui, labai greitai didėja greitis lėktuvo ir vaiką laiko motina, tačiau nei mama, nei motina, nei kas nors kitas negali laikyti svorio esant tokiomis sąlygomis. Ir mums reikia, kaip galima greičiau, čia susitarti dėl rezultatų. Esu įsitikinusi, kad e, tokia praktika išplis ir į kitas pasaulio vietas. Jūs labai teisingai pasakėte, kad tai yra tarptautinis dalykas, bet mes turime siekti, kad e, mes e, plėstume savo praktiką tarptautiniu mastu. Aš esu taip pat mačiusi jūsų organigramą, jūs turite darbuotojus, kurie užsima aplinkosaugos klausimais, gal konkrečiau galėtumėte pasakyti, ties kokiais projektais tie žmonės dirba. Kitas dalykas - Jemeno oro bendrovė. Prancūzijoje jiems nebeleidžiama, jų lėktuvams nebeleidžiama leistis, tačiau atrodo, kad platesnės Europos mastu viskas šiek tiek lėta juda. Kas, kokia yra E, padėtis. Dabar ponia Foster. Ačiū pirmininkė. E, Dėkuoju. Malonu pasveikinti poną Gudu. Ir mes su juo esame diskutavę tais laikais, kai dirbau parlamente iki 2004 metų. Daug kas padaryta, tačiau dar yra klausimų, kuriuos aš norėčiau iškelti ir per praeitus keletą metų jie neišnyko iš mūsų akiračio. Žinome, kad e, komisija didelė e, dalimi atsakinga dėl to, kokį finansavimą jūs gaunate. Jūs sakėte, kad 3 ketvirčiai jūsų pajamų atsiranda iš gamybos pramonės mokesčių. Taip pat likusi dalis ateina iš bendrijos. Galvojant apie ilgalaikį agentūros finansavimą, reikia pasakyti, labai gerai šokinėti nuo metų prie metų ir balsuoti už šiokį tokį lėšų padidinimą, bet kaip jums pavyka, pavyksta e, susitvarkyti, nes jūs dirbate ties labai daug dalykų, pavyzdžiui, e, pilotų licencijų, e, oro erdvės kontrolierių licencijų, jūs patirėte labai daug išlaidų. Ir man atrodo, kad reikėtų labai aiškiai pasižiūrėti, kaip atrodo finansavimas jums skiriamas, reikėtų parengti galbūt dešimties metų planą ir pasižiūrėti į numatomą finansavimą, nes e, vienas iš susirūpinimo dalykų yra tas, kad iš gamybos sektorius jūs negaunate vienodo dydžio pajamų, nes jeigu sekasi gerai verslui, tai jūsų pajamos didesnės, jeigu ne, tai vyksta viskas atvirkščiai. Taigi, galbūt jūs negalėsite labai plačiai man paaiškinti, bet galbūt ką nors šiuo klausimu pasakykite. Antras dalykas, apie kurį ką tik kalbėjo kolegė, e, aplinkosaugos dalykais. Jūs esate saugos užtikrinimo agentūra, taip pat gal tiesiog jums ir nerūpi aplinkosaugos dalykai, bet yra tokie dalykai kaip emisijos, e, triukšmas ir standartai. Mes e, galvojame apie pasaulio masto susitarimus čia per Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Bet e, ką jūs šioje srityje veikiate? Dar vienas dalykas. Susijęs jis su nedidelėmis pilotų mokyklomis ir licencijų išdavimu mėgėjams. Ir koks yra e, civilinės aviacijos organizacijos vaidmuo čia. Dar vienas dalykas - avarijos, nelaimingi atsitikimai. Jūs minėjote, kad norite užimti ryškesnį vaidmenį, svaresnį vaidmenį. Ir mes galvojame, kad politinės interferencijos nėra tyriant avarijas. Aš norėčiau, kad taip ir būtų, nes kartais išplėsta kompetencija tam tikrų tarnybų gali užmaskuoti jų pagrindinį veiklos tikslą. Aš norėčiau čia, kad jūs paaiškintumėte plačiau. Per pastaruosius 60 metų tiek valstybės narėse, tiek JAV yra šiaip pasiekta neblogų rezultatų čia. Pone Gudu, ar jūs norėtumėte atsakyti? Atsiprašau, dar ponas Količek E, tuo baigsime pirmą klausimų raundą, o paskui po atsakymų gal dar turėsime laiko papildomiems klausimams. Taigi, ponė Količik. Kaip ir visuomet, aš nustumiamas į galą ir man suteikiama mažiausiai laiko pasisakyti. Sveiki, ponia Gudu, mes esame pažįstami ir dabar norėčiau Jums šešis trumpus klausimus pateikti. Pirmas - mokymas. Paskutiniai nelaimingi atsitikimai pademonstravo, kad kai kurie pilotai iš tikrųjų nežino, kaip valdyti lėktuvą tuo atveju, kai išsijungia varikliai. Ar neturite kokiu nors planų e, papildyti lakūnų pilotų mokymą ir įvesti tuos dalykus į mokymą? Antras dalykas mažieji lėktuvai. Ką Jūs galvojate apie juos Europoje? Ar negalvojate dėkti tam tikrus suderinimo bandymus e, lėktuvams, bandymams jų, kurie sveria mažiau negu 600 kg? Galbūt reikėtų tos bandymus atlikti ne tik tai Europos aviacijos saugos agentūros ribose, bet ir nacionalinių lygmenių. Uh, 80 procentų tokių uh, lėktuvų yra mažiau negu 600 kg. Dar vienas dalykas - žmonės su negale. Ką galvojate apie pritaikymą lėktuvų jiems, nes kai kurie žmonės, uh, pavyzdžiui, esantis vežimėliuose, negali patekti į uh, lėktuvą. Toliau, jūs minėjote, kad pas jūs dirba apie 600 darbuotojų, pagal planus ketinate dar priimti virš 50-54 darbuotojus. E, kreiptasi dėl lėšų į biudžeto komitetą, bet kažkada jūs kalbėjote apie 447 darbuotojus, o ne 600. Tolesnis klausimas - skyščiai, e, kurių neleidžiama pasimti į lėktuvą. Ponas Žembovskis jau yra pasakęs, kad yra e, nesąmonę priboti e, turi iki 120 ml. Ar ketinate čia ką nors daryti? Taip pat dėl mažų bendrovių ir bandymų. Ar neketinama mažinti kaštų? Ar galėtumėte atsakyti per 7-8 minutės? būtų naudinga, kadangi dar labai daug žmonių norės vėliau jūsų paklausti. Taip, tikrai laiko nedaug. Pradėsiu nuo pono Grošo klausimo apie biudžetą, kadangi tas klausimas svarbus vienoms, visoms šiaip jau agentūroms ir mes su Kokobu uh, komitetu dėl to nemažai kalbėjomės. Čia kalbam apie administracinės ir darbo operatyvinės išlaidas. E, ir čia, sakiau, labai svarbiausias, svarbiausias yra, e, svarbiausia yra darbuotojai. Ir kita vertus, šiaip jau norėčiau pabrėžti, kad yra darbuotojų užsimančių administraciją ir nemažai tokių yra, tai e, tokiems darbuotojams mokama pagal pirmąją kategoriją ir čia laikomos tokios išlaidos administracinėmis išlaidomis. Tai kas, kas kita negu operacinės iš, išlaidos. Jeigu norit, kad e, šiaip jau aš padidinčiau tam tikrą administracinį darbą, tai tada reikėtų labai daug užsakyti paslaugų išorėje. Norėčiau paaiškinti, kad e, ta e, išlaidų struktūra, trečios kategorijos išlaidų struktūra šiuo atveju nėra reikšminga, nes čia mes kalbam apie administracinės išlaidas, operatyvinės išlaidas. E, jo, jos susijusios su pirmos, antros kategorijos išlaidomis. Nemažai klausimų buvo pateikta dėl lakūnų mokymo. Taip, iš ties pilotams tenka labai sudėtingas vaidmuo ir krovininių skrydžių lakūnai vis labiau autom, automatizuotuose oro orlaiviuose dirba. Ir manyčiau, kad mes turėtume įvertinti tą aplinkybę, kad jeigu pilotui nuolat šiaip jau padeda e, įvairūs automatai, e, tai jis šiaip jau turėtų mokėti kartu ir pats pil, valdyti variklį. Ir priminsiu, kad apie tai bus kalbama konferencijoje lapkričio 24 dieną, per kurią bus kalbama kaip tik apie pilotų mokymą. Ir ten bus kaip tik pabrėžiama, kad reikia šiaip jau gerinti apskritai bendrai pilotų e, profesinį parengimą. Ir šiaip jau, aišku, kreipiant dėmesį į, į, į tam tikrų įgūdžių lavinimą tokiais ekstremaliais atvejais. Tai yra labai svarbu. Dabar oro nelaimės ir mūsų bendradarbiavimas su oro nelaimių tyrimo tarnyba. Noriu pasakyti, kad mūsų pavyzdinis, šie, mūsų bendradarbiavimas su Prancūzijos e, oro nelaimių tarnyba e, dėl šito Air France lėktuvo katastrofos puikus. Deja, apie tai ne, to negalima pasakyti apie bendradarbiavimą su Ispanijos atitinkama agentūra, kai buvo tyriamas Span Air e, atvejis. Aš norėčiau, kad šiaip jau tyrimas pirmiausia būtų nepriklausomas. Ir čia be abejo tie, kas išdavė sertifikatus lėktuvų, irgi galėtų e, prisidėti prie tyrimo, kadangi jie išmano tam tikrų, e, tai yra lėktuvų konstrukcijos dalykus. E, ir priešingai, dabar jeigu agentūra tai yra gauna tam tikrų faktų, dėl kurių, kurie tiesiogiai sukėlė e, nelaimę, tai agentūros be abejo pirminis uždavinys tada imtis priemonių, rekomendacijų, kuriomis būtų galima e, pagerinti saugumą. Aš noriu pabrėžti, kad mes kaip agentūra nesam tyrėjai patys, mes gerbiam tyrimo uh, tarnybų e, nepriklausomybę, tačiau mums reikia iš jų gauti pakankamos informacijos, kurios pagrindų galėtume pagerinti apskritai oro saugos reikalus. Kiti klausimai. Ilgalaikis agentūros finansavimas. Mes turim penkerių metų veiklos planą ir jį parengėm hipotezės tam tikrų pagrindų, kad nauji, nauji uždaviniai bus e, taip pat e, naujų uždavinių finansavimas e, įmonių įmokomis, tai, tai turėtume būti tam tikra pusiausvyra, nustatant tam tikrą tarifą, įmokų tarifą, kuriuo pagrindu tikrai agentūra galėtų tinkamai atlikti savo darbą, bet tai yra labai delikatus reikalas. Uh, Šiuo metu mes patiriam tokią tikrai rimtą aviacijos viso sektoriaus krizę. Nežinot, kad oro bendrovių skaičius gerokai sumažėjo, vyksta taip pat vidaus oro bendrovių e, restruktūrizacijos procesai, mes į tai be abejo atsižvelgiam. Ir mūsų agentūra šiaip jau išgyvena krizės sąlygomis e, Bet e, kita vertus, net ir tokiomis sąlygomis e, orlaivių gamintojai reikalauja iš mūsų išduoti sertifikatus įvairioms orlaivių dalims. Ir to be abejo ta, sunkiau, tai, tai, ta, ta prasme sunkiau būna mažoms įmonėms. Todėl mes šiaip jau kreipiamės į komisiją E, ieškoti būdų, kaip būtų galima geriau finansuoti agentūros sertifikavimo darbą. Dabar, kaip ponas Lichtenbergas pasakė, pas mus yra keletas darbuotojų, kurie užsieima aplinkosaugos klausimais. Ir čia du uždaviniai svarbus. Vienas yra labai, tai yra reglamentavimas ir čia mes turim atitinkamą komitetą skirtą aplinkosaugos klausimams. Tad e, ir mes už, stengiamės, kad ši, tai yra šiuo metu Europoje nėra e, teisės aktų susijusių skirtų būtent e, aplinkosaugai, bet mes tam skirsim dėmesį. Dabar kitas dalykas - produktų sertifikavimas. Kaip jūs žinot, mes išduodam sertifikatus dėl triukšmo dėl taršos, tad tokie svarbus agentūrai tenkantis uždaviniai ir be abejo e, dedam pastangas, kad juos atliktume. Skiščiai ir želė. Tai jie be abejo tiesiogiai susiję su saugumo klausimais. Ir mes, mums tikrai šiaip jau pakanka ir kitų dalykų, kalbant apie, apskritai apie bendrą keliaivių saugą greta, greta būtent skyščių ir, ir želė. Ačiū. Yra septyni parlamentarai, kurie dar užduos klausimus. Taigi prašau visų kalbėti labai trumpai, glaustai, jeigu norite išklausyti atsakymų. Ponas, ponė Devera pirmoji. Keletą žodžių, keliais žodžiais norėčiau padėkoti Jums, e, ponia Gudų. Padėkoti už tai, kad atvykote ir šiandien ir visuomet su mumis mielai padiskutuojate. Na, jūsų agentūroje kompetencijos iš tiesų yra plečiamos greitai ir dažnai. Agentūra įgauna naujus uždavinius. Ir tai rodo, kad ES aviacijos saugumą laiko prioritetu. Pastarieji mėnesiai buvo labai sudėtingi transporto sektorija. Ir svarbu, kad piliečiai suvoktų, piliečiai, piliečiai suvoktų, kad mums rūpi aviacijos saugumas, kad mes norime tą saugumą pagerinti. Na ir vakar aptardami biudžetą, ir ponia Foster užsiminė šiuo klausimu jūs taip pat, kad mes turime pasirūpinti, kad agentūros finansai atitiktų jai patikimus uždavinius. Pritariu pono Lichtrit nuomoniai. Mes transporto komitete turėtumėme ir toliau siekti, kad agentūra tikrai galėtų tinkamai atlikti savo darbus, galėtų pasirūpinti visų piliečių saugumu. Dėkoju. Ačiū kitas kalbėtojas, e, ponia Alvarės. Prašau labai trumpai, sako pirmininkas. Taip. Pirmiausia, norėčiau ponui Gudų pasakyti, kad remiu jį jo nelengvame darbe ir norėčiau pasakyti, kad reiktų sustiprinti agentūrą ir jos darbų koordinavimą su kitomis aviacijos saugumo e, tarnybomis. Iš patirties žinau, kad nėra lengva tą padaryti ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Kaip jūs vertinate Ispanijos komisijos pateiktas rekomendacijas, būtent dėl, dėl Spanair katastrofos. Mūsų komisija pateikė tuos pasiūlymus, kai kurie yra susijęs su agentūra, kitie, kitos rekomendacijos yra bendro pobūdžio. Pirmininkas, dėkoju. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, šiaip jau jūsų darbas tikrai labai daug e, remiasi pirmiausia ES priimtais teisės aktais. Tačiau Europos vėlgi sąjungoje kalbama apie šiaip jau skrydžių laiko apribojimą E, bet yra balsų pasigirstančių, kad reikėtų išplėsti vis dėlto, pailginti. Ar jūs turit konkrečių, e, konkrečių, konkrečią nuomonę? Bet per metus, e, tai yra pirmas, kas, pirmas klausimas. Antras, aviacijos saugumas. Europa, šiaip jau padėtis Europoje šiuo požiūriu yra pakankamai gera Bet kita vertus mes turim atskrendančių lėktuvų iš buvusių Sovietų sąjungos e, respublikų, taip pat iš Afrikos. Ar jūs šiaip jau tikitės, kad turėti štai šiuose regionuose atstovų, nes jūs minėjot, kad turėjo du atstovus e, JAV ir Kinijoje, o šiuose regionuose, Afrikoje ir buvusioje Sovietų sąjungoje padėtis nėra E, patikima. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju, ponia Gudu, kad atvykote ir turiu du klausimus. Pirmiausia, norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, galbūt ir užsiminėte apie tai. Turiuomenė santykius. Ir skirtumą daroma tarp Spanija ir Air France avarijų. Kitas klausimas dėl mokymų. Jūs kalbėjote šiuo klausimu. Tai rūpi daugeliu žmonių mūsų komitete. Bet kokios avarijos tyrimas pirmiausia, dažniausiai parodo, kad įvyko žmogiškoji klaida. Tokie nelaimingi atsitikimai dažnai yra susijęs su administracinės baudžiamosios netgi teisės pažeidimais. Na ir suvokiame, kad trūksta mokymų. Viena vertus, kita vertus galbūt yra ir kita problema - persidirbimo problema, ypatingai kalbant apie mažo biudžeto aviekompanijas, kur nėra tenkinami įgulos reikalavimai ir žmonės dirba ilgas valandas. Dėkoju Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Na, nežinau, ar čia koks tai nesusipratimas gavosi, bet aš norėčiau sužinoti iš pono Gudų. Labai aišku, džiaugiuosi, kad jūs atvykote, kad aiškiai pasisakėte, kalbėdamas apie Air France avariją. Tačiau čia yra ir keli parlamentarai iš Ispanijos ir mes savo, savo tarpę kalbame su tais klausimais, nes e, Ispanijos lėktuvo katastrofos atveju buvo daug tikimasi pagalbos iš agentūros, pagalbos ir paramos. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip ten galiausiai atsitiko, kai buvo išsakytas tas Ispanijos prašymas. Jūs minėjote, kad Ispanijos e, avarijų tyrimo agentūra atlieka kažkokius tai darbus ir mums tiesiog įdomu būtų sužinoti daugiau, nes mūsų aviacijos tarnybos, būtent tas reikalavimas aviacijos tarnyboms teikti keleivių sąrašus bet suprantame, kad pakeitimai yra įmanomi paskutiniu momentu ir tai gali sukelti papildomų problemų. Jūs teigiate, kad jūs išgyvenate perinamai laikotarpį ir dabar jums tenka daug darbų, gal galėtumėte plačiau apie tai pasisakyti, ką agentūra ketina nuveikti piliečių teisų, e, atsiprašau, keliaivių teisų srityje. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą. Norėčiau sužinoti, kas galiausiai laukia aviacijos saugumo agentūros, kai bus pakeisti reglamentai. orlaiviai, įvairi įranga, oro uostai, sertifikavimo procesų nesklandumai gali sukelti įvairių problemų, nelaimingų atsitikimų, bet aš nemanau, kad jūs turite dalyvauti tyrimuose, kadangi jūs išduojate sertifikatus, tyrimuose dalyvauti jūs negalite. Pirmininkas. Na, 40 metų prireikė tam, kad tam tikros normos įsigaliotų. E, viskas užtruko taip ilgai dėl to, kad nesusitarė socialiniai partneriai ir dabar galiausiai po tų 40 metų, kai jau parengta yra pozicija, praėjo 12 mėnesių ir panašu, kad kai kurios normos yra pakeistos, pakoreguotos, taigi mano klausimas būtų už tai, koks ar nebūtų geriau skirti daugiau šiek tiek laiko įgyvendinimo procesui ir po to išanalizuoti situaciją ir galbūt būtų pravartu pakoreguoti tam tikras normas ir, ir e, e, sprendimų prieimimo procedūrą tam, kad parlamentas būtų tinkamai įtrauktas į sprendimų prieimimo procesą, taip kaip komisija. Dėkoju. Žodis ponui Būdu dar vienas iššūkis. Pirmiausia, širdingai norėčiau padėkoti e, parlamento nariams už tai, kad paremėt mane ir kartu, kad pakvietėt mane kaip agentūros atstovą papasakoti apie agentūrą. Iš ties šiaip jau toks dialogas tarp mūsų yra reikalingas susidaro įspūdis, kad tokios dvi, dviejų grupių klausimai buvo pateikti. Pirmiausia, nelaimė ir buvo lyginamas Pan Air nelaimė ir Air France, kas buvo, kaip, ko, kaip buvo reaguota, kokiu veiksmu nebuvo sim, imtasi. Toliau kitas klausimas dėl ryšiai tarp agentūros ir tyrimo, oro nelaimių tyrimo tarnybų Nuo pat agentūros sukūrimo pradžios mes stengiamės palaikyti konstruktyvų dialogą ir ryšius su tyrimo tarnybomis. Ne visada buvo lengva, dabar jau tie ryšiai pagerėjo, tačiau Span Air čia toks kraštų, tai yra dar nuo 2008 metų turiu pasakyti dėl Span Air Mes šiaip jau e, dirb, aš skiriau du žmonės, kurie nuvyko iš karto į Ispaniją, kad padėtų Ispanijos, Ispanijos e, tyrimo e, tarnyboms. Bet dėja, ne viskas klandžiai vyko. Aš tikiuosi, kad vis dėlto mes gerai, šiaip, tai yra iš, iš, iš esmės pagerinsim bendradarbiavimą tarp agentūros ir tyrimo tarnybų. Na, o Air France e, atveju, tai mes e, iš karto šiaip jau ėmėmės veiksmų ir iš karto e, kartu dalyvavom tyrime ir sukaupėm nemažai informacijos, kurio, kuri mums įgalino priimti sprendimus. Komisija parengė naują teisės aktą dėl oro nelaimių ir tame teisės akte geriau yra apibrėžiama agentūros rolė, ta rolė vaidmuo nebuvo pakankamai iki šiol aiškus ir noriu visiškai patikinti ponę, poną Marineskų, kad mes tikrai laikomės nešališkos nuomonės. Mes ir dar pabrėšiu, mes ne patys atliekam tyrimus, mes tik tai renkam informaciją e, iš tyrimo e, tarnybų, informaciją, kurios mums reikia išduodant sertifikatus e, įmonėms. Ir informacija, kuri įgalintų mus reaguoti uh, greitai. Tad dar kartą pakartosiu, mes esam nešališki tyrimo atžvilgių e, ir šiaip jau pasikliaunam paprastai ryšiais tarp mūsų ir tyrimo bendrovių. Dėl lėktuvių lakūnų mokymo. Tie rezultatai iki šiol surinkti nerodo, kad, yra, kad būtų kažkokių labai didelių skirtumų tarp lokost tarp pigių skrydžių lakūnų mokymo ir kitų, kitų e, įprastinių e, oro bendrovių. Tačiau yra tam tikrų struktūrinių klausimų, E, čia e, daugiau skiriasi, žinoma, e, or, orlaivių, orlaiviai, tai yra automatizavimo prasme ir, ir suprantama, šiuo atveju reikia, reikia mums kalbėti su tyrimo tarnybomis, su taip pat orlaivių gamintojais, kaip būtų galima tiesiog pagerinti pačią lėktuvų konstrukciją. Dabar mes palaikom ryšius su Amerikos, su Amerikos e, JAF oro saugos tarnyba yra dabar sudarytas susitarimas ir pagal jį šiaip jau užsakytas yra mokslinis tyrimas, tai yra tokį tyrimą užsakė agentūra. Dabar mes jau turim pirmuosius šito mokslinio tyrimo rezultatus Aš sutinku su pirmininku, kad kol kas dar sukauptų faktų e, apie paskutinę oro nelaimę nepakanka, kad galėtume daryti galutinės išvadas. Bet, kaip jau sakiau, jau turim pirmosius mokslinio tyrimo rezultatus. Tad e, yra toks aiškus uždavinys ir noriu pasakyti, kad Junktinėse Amerikos valstijose būtent jų oro saugos e, agentūra e, aptarinėja toliau šitą klausimą kartu su mumis. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kalbant apie mūsų agentūros tarptautinį vaidmenį, tai noriu paminėti, koks svarbus yra nuovargio rizikos valdymas šiuo atveju nes dažnai dėl tiesiog ekipažų nuovargio kyla klaidų. Ir mes tikrai pasistengiam įtraukti visus šitos elementus į savo darbą ir per ateinančius mėnesius mes konkrečiai pateiksim pasiūlymų komisijai šiais klausimais. Eh, dėl darbo tvarkos. mums svarbu laikytis kompetencijos e, ribų pasiskirstimo užduočių tarp skirtingų agentūrų. Aš matau prieš save komisijos atsiųstą dokumentą ir ten kalbam apie visiškai priešingus dalykus, negu kad jūs sakote. Ispanijos atitinkama agentūra yra atsiuntus visus duomenis, kurie yra susijęs su skrydžio parametrais. Ir viskas buvo iš anksto patvirtinta ir paskelbta. Taigi Ispanijos požiūris šiek tiek skiriasi nuo agentūros pozicijos mano nuomonę. Man atrodo, kad nei vyriausybė, nei viską Ispanijos valdžia buvo pateikusi jums visą informaciją tam, kad palengvintų jūsų darbą. Ir Ispanija atsiuntė jums kvietimą. Bijau, kad e, įvyko kažkoks nesusipratimas. Pirmininkas, man atrodo, kad galėtume tai, tai aptarti tarpusavyje. Aš tik paprieštarausiu, mes gavom visą informaciją, tačiau aš paminėjau daugiausia pradinius mūsų ryšius, tai yra pradinė mūsų bendradarbiavimo stadija ir ten tikrai vyko tam tikrų vėlinimuose, bet noriu patvirtinti, kad mes tikrai gavom visą reikiamą informaciją. Dar kartą dėkoju ponui Gudu už tai, kad atvyko šiandieną, atsakė jūsų klausimus, taip pat dėkoju jam už pasisakymą. Tikiuosi, ryšiai tarp mūsų ir jūsų agentūros bus geri ir toliau, ir tarp kitų agentūrų, bet šiandieną jau viskas. O likusiems nariams noriu, noriu paklausti likusių narių, ar kas nors dar, ką nors nori pasakyti. Jeigu ne, tai tuomet pasakysiu tik tai, kad kitas mūsų posėdis vyks spalio 5 dieną Briuselėje 3 valandą. Taip pat pirmininkas dėkoja vertėjams ir kitiems darbuotojams. Posėdis baigtas.